Okay, dear colleagues. Gerbėmėjai kolegos, pradėkime darbą. Darbo tvarkę skelbiu patvirtinta, taip pat mes dabar patvirtiname ir gegužės 26 ir Liepos 15-16 dienų posėdžių protokolus. Taip, dabar dėl protokolų, sako pirmininkas dar. Ir dėl protokolo pirmininkė noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad reikalinga atlikti patikslinimą. Kalbu apie e, gegužės mėnesio penkto punkto formuluotę dėl struktūrinių priemonių, kurios turėtų sustiprinti bankų sektoriaus stabilumą. Vykdant reformą, tada balsavo 25 už, 30 prieš, ponia Pitikainen kreipėsi į sekretorijatą, nes nedirbo jos balsavimo dėžutė, o jinai balsavo už. Taigi, rezultatas 30-30, balsai pasidalino po lygiai. Aišku, pranešimo tvirtinimo rezultatai lieka tokie patys, niekas nesikeičia, bet tiesiog reikėtų patikslinti, nes būtent plenarinėje sesijoje galioja tokia procedūrinė tvarka ir norėjau atkreipti jūsų dėmesį į tai. Ah, no, I, I can, unless you have to tell me something, I... Nebent dar kas norite ką pasakyti, Jeigu ne, tai štai ką pasakysiu. Pone Pitikainen parašė man laišką, aš jį gavau, mes galime atsižvelgti į jos laišką ir e, padaryti atitinkamą pakeitimą protokole. Tačiau pranešimo val, tvirtinimo rezultatas bus toks pats. Nes, kaip aš suprantu, ponios Pitikanen, balsas buvo įskaitytas, gal įvyko kažkokia techninė klaida, nes buvo balsuojama elektroniniu būdu ir jos balsas buvo įskaitytas. Todėl man regis nereikėtų gal nieko ir daryti, bet aš pasitikslinsiu, kreipsiuos į sekretorijatą ir nebūtų protinga keisti balsavimo rezultatą, kuris jokios įtakos balsavimo rezultatui neturės. Bet, aišku, teisiškai gal reikėtų dar pasitikslinti ir mes neabejotinai pasižiūrėsime ir imsimės atitinkamų veiksmų pagal nustatytą parlamente procedūrą ir uh, sutvarkysime. Eliza. Taip, aš dėl to paties klausimo. Aš dalyvavau balsavime ir neprisimenu, kad būtų kažkoks iš ankstinis paskelbimas tuo reikalu. Negirdėjau, kad e, kažkas kūstusi, jog nedirba elektroninio balsavimo įranga ar dar kažkas tai, nes jokių viešų tokio tipo pareiškimų nebuvo, todėl mes negalime keisti nieko, toliau ir negalime kiekvieno posėdžio atveju elgtis kitaip. Gerai, sako pirmininkas, aš pasitikslinsiu, kaip reikėtų pasielgti ir mes tada imsimės atitinkamų veiksmų. Ir tada, gegužės 26 dienos protokolą patvirtinsime per kitą posėdžią arba gal net rytoj. O dabar trečias, ketvirtas ir penktas darbo tvarkės punktai. Noriu Jums pasakyti, kad per koordinatorių posėdį buvo pateiktas prašymas ir koordinatorių buvo prašoma šiek tiek pakeisti kalbėjimo laikus, sukeisti kalbėjimo laikus. Jūs žinote, kad egzistuoja tam tikra automatinė sistema. ir mikrofonas išjungiamas, jei kalbantysis viršyje jam skirtą laiką. Taigi visą tai užprogramuota ir šiandieną išbandysime. nes jeigu skirta, pavyzdžiui, penkios minutės, o šiuo atveju skirta po penkias minutės, tai tada, jeigu laikas viršijamas, tada mes mikrofonas bus išjungtas. Bet kuriuo atveju koordinatoriai nustatė tą penkių minučių uh, laiką. Ir dar uh, būtų gerai, kad kolegos laiku atvyktų į posėdį, nes kitaip mes pradėsime posėdį be jų, o tai nebus labai gražu. Kągi, dabar trečias, ketvirtas ir penktas punktai, nes faktiškai tarsi vienas bendras klausimas. Mes išklausysime trijų institucijų pirmininkų pasisakymus, vykdomas klausimas pagal 51 straipsnį jisai yra vykdomas ir tai ne tik tai prievolė pirmininkų, prie, priežiūros institucijų pirmininkų mums atsiskaityti, bet tai yra ir malonumas su jais pabendrauti. Taigi, aišku, mes dėl kai kurių dalykų sutarėme, dėl kai kurių nesutarėme, daugiausiai dėl procedūrinių dalykų, bet aš asmeniškai galiu pasakyti, kad esu labai labai patenkintas bendradarbiavimu su trijų institucijų. Um, pirmininkais, todėl šiltai noriu pasveikinti jūs atvykus į mūsų posėdį. Aišku, aš taip pat tikiuosi, kad vyks ir diskusija, nes taip numatyta mūsų darbo tvarkos taisyklėse ir kad mes kalbėsime ne tik tai apie tai, kas įvyko iki šiol, bet taip pat, kad pakalbėsime ir apie perspektyvą, nes iš tiesų jūs turite įgaliojimą parengti bendras sektorinės taisyklės ir tų bendrų taisyklių svarbą vargu ar galima būtų pervertinti. Jūs žinote, kad klausimas, kuris dabar vyks, bus struktūriškai organizuotas. Tai pirmiausiai pasisakys vertybinių popierių rinkų institucijos pirmininkas Stevenas Mančioras, kuriam skirta 10 minučių pasisakymui. Po to Gabrielo Bernardino ir Andrijas Endrijos bus trečias, o dabar Stevenai jums žodis. Ačiū Roberto už tokį šiltą pristatymą ir kad taip teigiamai vertinate mūsų bendradarbiavimą. Labai dėkingas jums už tai esu. Ir kaip aš suprantu, jūs labai griežtai stebėsite, ar nepažeidžiamas laiko reglamentas. Deja, aš galbūt tikriausiai kalbėsiu ilgiau negu tas dešimt minučių, bet pasistengsiu sutilpti. Pirmininkė, kolegos, 15 metais ESMA vadovavo jungtiniam Europos priežiūros institucijų komitetui, o aš esu to komiteto pirmininkas ir todėl norėčiau Jūs informuoti, kas nuveikta per pastaruosius 12 mėnesių. Jungtinis komitetas ir toliau yra tarp sektorinio veiksmų derinimo ir pasikeitimo informacija tarp Europos priežiūros institucijų formas. Ir todėl mes didžiausią dėmesį pastaruoju metu skiriame tokioms temoms. Tai yra vartotojų apsauga, tarp sektorinės rizikos ES įvertinimas. Be to, mes taip pat gerokai pasistumėjome, rengdami bendrą taisyklių savadą, kuris apriepia bendradarbiavimą tarp bankų, draudimo ir rinkų sektoriaus, įskaitant kredito reitingo agentūrų palyginamąjį sugretinimą, pavertimą vertybiniais popieriais ir finansinius konglomeratus. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, ką mes nuveikėme vartotojų apsaugos rytyje. Mes paskelbėme porą ataskaitų ir dar viena pasirodys lapkritį. Mes taip pat darome viską, kad pagrindinės informacijos dokumentas mažmeniniams vartotojams būtų parašyta suprantama jiems kalba ir taip, kad būtų galima palyginti investicinius ir draudimo produktus. Be to, mes konsultuojamės dėl kryžminių pardavimų praktikos ir a, pradėjome a, tyrimus, a, automatinio finansinio konsultavimo srityje, aiškindamisi, kaip tai daroma. Paskaltas ir e, buvo surenktas ir paskeltas ESOS jungtinis vartotojų apsaugos savadas ir diena. Galiausiai dar antra. Mes taip pat daug dėmesio skiriame rizikos vertinimui, tiek bendrajam, tiek tarp sektoriniam. Pagrindiniai um, rizikos veiksniai, kurie išdėstyti mūsų dviejose paskelbtose ataskaitose, yra štai kokie. Labai ilgai užsitęsęs ekonomikos nuopolio etapas, žemos palūkanų normos, uh, finansų rinkos kintamumas ir finansinių institucijų mažas pelningumas. Be to, mes dar taip pat tyriame ir draudimo sektorių. Trečia, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tą teisinį darbą, kurį atlieka jungtinis komitetas. Du pagrindiniai įgaliojimai, kuriuos mes esame gavę susijęs su finansinių konglomeratų direktyva, baigėsi 14 metų pabaigoje ir mes tikimės, jog Dar šį mėnesį baigsime e, techninių standartų projektų skirtų išorės kredito vertinimo institucijoms rengimą ir e, antrąją mokumo direktyvą kaip ir ketvirtąją kovo su pinigų plovimu direktyvą. Dar reikia pasakyti, kad mes galbūt paskelbsime ataskaitą e, gegužės mėnesį paskelbėme ataskaitą gegužės mėnesį apie įvairius netitikimus, netitikimus ir spragas ES šių sektorių teisinę. Pri, pripažįstame, kad ekonomikos komitetas tikrai labai stengiasi mums e, išplėšti, tiesiog sakyčiau, daugiau e, lėšų, kad mes turėtume didesnį finansavimą. Tačiau dėja, finansavimas yra daug mažesnis negu iš mūsų reikalaujama ir panašu, kad kitų metų biudžeto projektas numato panašų finansavimą, todėl mūsų padėtis nepagerės. Ir jeigu rimtai biudžeto atvirtinančios institucijos nepergalvos situacijos, neįvertins jos, tai nebejotinai, kad dauguma dokumentų pasirodys per vėlai arba mes iš vis atsisakysime kai kuriuos dokumentus renkti. Galiausiai noriu pasakyti, kad kitais metais mes daugiausiai dirbsime antro ligmens etapų srityje bendradarbiaudami su jumis. Bet mes ir norime bendradarbiauti atvirai bei skaidriai, tam, kad taip kaip tai numatyta mūsų finansavimo reglamente. Aišku, keisimės ir neformaliai diskusijomis. Ir mes pateiksime jums tiek žodžių paaiškinimus, tiek raštinius dokumentus, kurie uh, jūs domina ir kurie tvirtinami priežiūros valdybos. Dabar pereisiu prie kitos esmos, prie esmos darbo ką mes nuveikėme, ką darysime toliau. Aš manau, kad svarbiausia yra susijęti įvairius mūsų skirtingus tikslus. Ir todėl Europos parlamentas, kad su komisija ir tarybas ir įsteigė ESMA, kad mes galėtume užtikrinti didesnį investuotojų apsaugą, rinkus, finansinių rinkų stabilumą ir tvarką juose. Tai galima padaryti dviem būdais. Pirmiausia, parengti bendrą taisyklių savadą finansų rinkoms ir užtikrinti, kad jis būtų nuosekliai taikomas visose ES valstybėse narėse, o pasiekti tai galima stiprinant priežiūros konvergenciją arba tiesiogiai e, prižiūrint kreditų reitingo agentūras ir sandorių duomenų saugyklas. Praėjusiais e, metais vadovaudomėsi mums sutiktais įgaliojimais, mes paskelbėme šimtą techninių standartų projektų ir atitinkamų rekomendacijų. Visą tai skirta užtikrinti didesniam finansų rinkos skaidrumui, pagerinti tuos produktus, kurie teikiami rinkos dalyviams ir uh, užtikrinti tolesnį darbą antrojo, antrajam, antrojų lygių. O tai yra sutvarkyti MIFID 2, MIFIR, MAR, EMIR, CRA, CSDR um, reglamentus ir direktyvas. Be to, mes turime padėti uh, mažmeniniams ir stambiems investuotojams, kad uh, būtų tinkamos rinkos sąlygos ir reikia juos prižiūrėti. Mums reikalinga be kita ko dar subalansuoti ir išlaidas bei naudą. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie rinkos skaidrumo iki ir po sandorio reikalavimus, Tai šiuo metu pagal juos yra surenkama labai daug duomenų, kurie yra analizuoja bendradarbiaujant su nacionalinėmis reguliuojančiomis institucijomis. Taip pat noriu pasakyti, kad mes ir su jūsų komitetu kalbėjome apie tuos skaidrumo standartus ir kalbėjome apie tokius dalykus kaip pozicijų ribos, papildoma veikla ir um, pagrindinės sandorio šalis. Konsultacijos ir bendr, Mes konsultuojamės ir bendradarbiaujame nuolatos, nes to reikalauja mūsų veiklos taisyklės. Konsultuojame su įvairiausiomis suinteresuotomis pusėmis, numatydami įvairias galimybės bendravimo, panaudodami įvairius kanalus. Be techninių e, įgyvendinimo priemonių. ESMA dar rengia ir kitokias bendrasias taisyklės, kurios turėtų e, suvienodinti ES kapitalo rinklų veiklą. Mes teikiame patarimus Europos komisijai dėl stambių finansavimų, pavertimo vertybiniais popieriais, dėl Europinio rizikos e, kapitalo fondų atsiradimo. Ir visa tai yra įman reikalinga tam, kad galima būtų geriau įvertinti finansų įmonas, kad jos galėtų geriau veikti. Mūsų vaidmuo, rengiant bendrą taisyklių savadą, yra labai aiškus. Mes pirmiausia nustatome, kur reikalinga imtis veiksmų ir koks būtų uh, plačiausias požiūris. Todėl turime centrinę informacinių technologijų sistemą, kurios pagalba renkame finansinius duomenis iš 300 organizuotos prekybos vietų visoje ES, įvertiname veiklos tokiu būdu skaidrumą, likvidumo ribas ir tokią informaciją skelbėme vienoje vietoje. Visą tai reikalinga bendrai vieningai bendrai rinkai. Kaip aš jau sakiau, turi būti ne tik tai bendras taisyklių savadas, bet turi būti ir suderintos um, priežiūros um, priemonės. Todėl ESMA parengė visą virtinę priemonių, kaip um, užtikrinti priežiūros konvergenciją. Ir mes, pavyzdžiui, dirbame E, analizuodami tokius, analizuojame tokius dalykus, kaip dažnai trumpalaiko pobūdžio priekybos sandoriai, prospekto tvirtinimas. Visą tai daroma tam, kad būtų suvienodintos procedūros ir kad jos būtų aukštesnės. Be kolegų peržiūros mes taip pat naudojame tokius konvergenc... tokias intensyvios konvergencijos priemonės, kaip klausimai, atsakymai ir nuomonės mūsų priežiūros vykdoma funkcija yra labai svarbi, jeigu norime sumažinti riziką, su kuria susiduria investuotojai ir užtikrinti finansų stabilumą. Mes e, be kita ko ir toliau analizuojame, kokiuose srityse reikia imtis tobulinimo. Pavyzdžiui, šių metų birželį mes e, skiriame pirmąją baudą vienai kredito reitingo agentūrai dėl to, kad jinai nesugebėjo užtikrinti vidinės kontrolės. Be to, mes dar imamės ir kitokių priemonių, na pavyzdžiui, kredito reitingo nuostatų surtyje atsisakymas ir panašiai. E, nuolatos esma e, kontroliuoja, kaip e, dirba šešios prekybos sandorių, prekybos sandorių repozitorimai duomenų, kuriuos surenkame, yra nepaprastai daug, todėl atsiranda apie 300 milijonų priekybos sandorių ataskaitų, kurios mums yra teikiamos kiekvieną, e, kiek, sava, kiekvieną savaitę. Ir mes, analizuodami visą gaunamą informaciją, rengiame bendras taisyklės. Ir galiausiai e, kapitalo rinkos. Response to the financial crisis Mes turime imtis priemonių šioje srityje įvykus finansų krizėje. Tačiau bendros, um, uh, bendros rinkos kapitalo srityje atsiradimas turi pirmiausia būti vykdomas dviem kryptim - vienodos taisyklės ir vienoda atskaitomybė ir formatas jos. Ačiū, Stevanai. Uh, Aišku, kad tai yra priežastis, kodėl mes remiame jūsų veiklą, nes tai yra samių vienas iš pagrindinių elementų. Dėkoju už tai, kad pristatėte mums visus reguliavimo standartus. Tai atitinka parlamento išsakytą nuomonę. Dėkoju. Aš nežinau, ar tai pavadinti e, skelb, tokiu paskelbimu, ar tai iš tikrųjų yra pozityvus požiūris į parlamento poziciją. O dabar suteiksiu žodį Andrė Andrėja, Europos bankininkysės institucijos pirmininkui. Progresė. Ačiū pirmininkė, gerbėmė konariai. Mm, aišku, kad daug pažangos yra padaryta jau užbaigiant techninės detalės bankinės reformos, kuri nusitit kapitalo reikalavimų direktyvai, reglamentuose ir bankų kaivinių pertvarkymų direktyvai. Tačiau yra, aišku, tam tikras nuovargis, tačiau priežiūros, priežiūros bendrė ir bankinės, bankinės visas sektorius jau artėja prie mm, finišo linijos. Yra mm, bai jau patvirtino 158 techninius standartus ir gairės ir didelė dalis užlikusių 17 produktų, kuriuose bai turi parengti šį. Yra yra pateikta viešam, viešom konsultacijom, turėtų būti užukta šiais metais arba kitų metų pradžioje. ABI sutelkia dėmesį palaipsniui e, jau perina nuo techninių rizikos e, priežas taisyklių rengimo prie jų efektyvaus ir nuseklaus įgyvendinimo, ta, kad tą daro es priežas institucijos ir prie jų poveikio priežiūros rinkos struktūrose, verslo praktikoje ir žiūrima taip pat, kiek yra kokybiškų gerų, geros kainos paslaugų, kurias es bankai teikia savo vartotojams. Aišku, galvojant apie reglamentavimo visus klausimus, reikia e, akcentuoti vartotojų apsaugą, integralumą, mažmeninės paslaugas, ypač mokėjimų paslaugas ir tai, aišku, vis daugiau įgauna gauna aktualumą mūsų darbo atvarkė. Sutikras, kad mes tikrai sukūrėme subalansuotą ir tinkamą um, bendrą taisyklių vadovą, o jau bankų atsakas nuo taisyklės galbūt gali nutolti nuo mūsų lūkesčių ir dėl to gali būti padaryta žala rinkos raidai. Tai aišku, gali lemti ir apiejimą visų reikalavimų Mūsų tikslas yra stebėti, kiek yra reglamentavimo visa bazė, koks yra poveikis, peržiūrėti, kaip, kaip komisija nesiniai paskelbė, kiek yra prisidedama prie to ir mes taip, aišku, žiūrėsime apie bendrų taisyklių įgyvendinimą ir man, aš asmeniškai galvoju, kad vis dar per daug yra pirmo ligmens teisės aktuose įtvirtinta, reikia taip pat galvoti apie pasiteisingumo teismo nuostas. Čia daug iš e, to, ką dabar EBI daro, yra e, techniniai standartai ir gairės, jų rengimas, kiek to yra reikalinga, kad būtų nauja visa bazė sukurta bankų gaivinimui ir pertvarkimui ir indėlių garantijoms. Ir mes pradėjome, aišku, nuo tvirto pagrindo, tačiau yra tam tikro vėlavimo gyvendinant bankų pertvarkimo mechanizmą ir aišku, kad tai mm, trūkdos sklandžiai viską sukurti, visą tą bazę susitikti valstybės, ne visos valstybės narės atskiria nacionalinės pertvarkymo tarnybas ir tai, aišku, turi neigiamo poveikio um, pertvarkymo kolegijų steigimui ir, ir pertvarkymo planavimui. Mes taip pat dirbame ir kapitalo rinkos sąjungos projektu ir um, rengėme taip pat ir bendras uh, skaidrės uh, standartizuotas uh, vertimo VP uh, visas procedūras, kas yra reikalinga ir mes rekomenduojame, kad būtų paprasti standartai taikomi vertimui VP ir kitiems produktams, kad rizikos vertinimo reikalavimai būtų geriau parinkti, kad būtų galima sumažinti riziką per paprastas vertimo VP struktūras ir e, tikrai gerus kokybiškus turto elementus. E, taip pat rizikos vertinimo visos bazės stiprinimas e, yra numatytas ir didžiojo dvidešimtuko susitarimuose, jau tas artėja prie pabaigos. Aišku, kad tai lems ir faktinė visą analizą, bus galima perėti prie faktinių um, verslo modelių įvertinimo ir skolinimo elgesio poveikio vertinimo. Bendrai kalbant apie bendrą e, nuostolių absorbavimo pajėgumus ir visus reikalavimus su to sėtinus, um, siūlomi pokyčiai yra didžiai dalimi suderinami su EBI standartais dėl nuosavų e, lėšų ir finansavimų įsipareigojimų. Reikia taip pat paminėti ir vidaus modelių panaudojimą iš bankų pusės. Labai e, jis siūlo, kad būtų visa eilė taisomųjų priemonių, kad būtų galima sustiprinti nuosteklumą. Ir aišku, mes gavome labai konstruktyvios informacijos per viešasis konsultacijas. Mes toliau rengsime kelio gairių planą šioje srityje. Mes galvojame apie tai, kad reikia stiprinti pastangas, sukuriant standartus dėl mm, pasvertos rizikos turto, tam, kad būtų galima padėti padėti priežas tarnyboms nustatyti, kur yra galima rizika ir imtis veiksmų. Taip pat mes daug dėmesio skiriame proporcingumo principo taikymu. Mes čia tiksliname savo požiūrį, dalyvaujame plačiame dialogė su visų sektoriumi ir iš tikrųjų yra naudingų seminarų ta tema. Proporcingumo principo taikymas atlyginimo srityje kelia labai dėlėkočių klausimų ir mes galvojame, kad reikia keisti pirmo ligmens tekstą. Taip pat mes dirbame ir dėl priežos konvergencijos darbotvarkės, kas yra labai svarbu, siekiant užtikrinti bendros rinkos integralumą. Po to, kai buvo nustatyti visi nauji instituciniai pasikeitimai, sėtini su bankinės sąjungos sukūrimu EBI, personalas e, aktyviau dalyvauja visose mokymo programuose, taip pat ir apmokant priežos tarnybų e, personalą šiais metais. Mm, e, mes Toliau ketiname keistis reikalingais duomenimis, atskleisti reikalingus duomenys ir iki metų pabaigos užbaigsime tą procesą. Taip pat ir kitiems metais, metams jau rengėme metodologiją, kad būtų galima pateikti, aišku, tai konsultacijams su dalyvaujančiais bankais. Ir toliau mes um, vertiname ir um, bankinio sektoriaus vartotojų visą pusę, uh, kokia yra praktika, žiūrime, yra laikome savai prasinės praktikos, mes žiūrime, kiek yra taip pat ir nesfinansavimo ir visų kitų elementų. Mes mm, parengsime nuomonę ir dėl to, ir dėl savos, bus ir savos iniciatyvos gairės dėl internetinių mokėjimų saugumo, kalbėsime ir apie antrąją mokėjimų paslaugų direktyvą, kuris įgalios ir taip. Ir tai galbūt tiek tada. And, uh, now, got... Labai ačiū prelegentui už uh, pasisakymą dabar Kabel Gavino. Prašom. Uh, Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmieji komiteto nariai. Ačiū, kad mane pasikvietėt ir tokiu būdu aš galiu pakalbėti apie tai, ką mes pasiekėm ir kartu uh, kokių išbandymų mums tenka. Pradėsiu nuo didžiausio išbandymo, būtent priežiūros suvienodinimo. Nuo 14 metų pabaigos mūsų strateginis tikslas buvo e, e, mokumo antrasis e, reglamentas, kuris skirtas ypač priežiūros suvienodinimui. Labai svarbu, kad būtent taip jis būtų taikomas vienodai visoje ES. Ir dabar jau mes parengėm 18 e, techninių įgyvendinimo standartų, ypač didelį dėmesį e, teikiam e, ataskaitų teikimo reikalavimui ir kitose srityse, kurios svarbios mokumo 2 reglamente. Dabar vieni tie standartai suteikia šiaip jau aiškumo, ir kartu jai sumažinama rizika, kad nacionalinės priežiūros institucijos nevienodai aiškins. Dabar reglamentavimo nuostatos labai svarbios ir kartu reikia e, detaliai pasižiūrėti, kaip elgiamasi su vadinamaisiais infrastruktūros projektais. Dabar e, Liepa vyko viešosios konsultacijos ir mes e, tiesiog e, nustatėm tam tikrus dalykus svarbius infrastruktūros pramoniai. Ir tai bus, kartu bus atliekamas tolimesnis darbas. Dabar naujos nauji e, įstatymai teikia nemažai naštos, ypač mažoms vidutinėms įmonėms, tad mes vadovavomės proporcingumo principu. Ten e, šis principas įtvirtintas mokumo du reglamento prieduose, šablonuose ir todėl labai svarbu uh, kad e, mažosiams vidutiniams įmonėms ataskaitų teikimo reikalavimai būtų sumažinti. Mes šiais metais paskelbėm priemonę, kuri, bus, kuri padės mažoms vidutiniams įmonėms tiesiog e, atlikti ataskaitų teikimo reikalavimus. Ta priemonė mm, nemokama ir mes tikimės, kad maždaug 1200 įmonių ES pasinaudos. Dabar toliau mes skelbiam ir dabar jau e, kalbam apie infrastruktūros skolos e, e, dokumentus ir kartu priežiūros sprendimus. Dabar dėl tų skir, skirtumų Tai e, mes parengėm kartu priežiūros nuomonę, kuri apima valstybių, sakykime, riziką, priežiūros e, tam tikrą pasirinktą metodą. Ir mūsų e, priežiūros komanda teikia nacionalinėms institucijoms informaciją apie priežiūros praktiką ir dabar ta grupė jau 18 kartų apsilankė nacionalinėse priežiūros institucijose. Kartu palaikomi ryšiai, buvo palaikomi ryšiai su Rumunijos priežiūros institucija. Mes e, prisidėjom prie jų e, balanso e, tiesiog priežiūros ir kartu nustatėm tas rytis, kur reikia pagerinti balanso padėtį E, draudimo įmonėse ir kartu tai greta tų priežiūros priemonių, kurių jau imtasi. Tad e, ta veikla yra labai svarbi, tokiu būdu galima geriau apsaugoti Rumunijos e, draudimo sektoriaus klientus. Kartu mes prisidedam prie tarptautinių standartų įtvirtinimo ir derinimo. Tad vėlgi mes Dabar norėčiau pakalbėti apie vartotojų apsaugą. Tai yra vienas mūsų veiklos barų ir vienas svarbiausių prioritetų. Mes dirbam e, dabar įgyvendina naują priežiūros e, direktyvą ir toliau mes rengiam e, riziką pagrįstas taisyklės verslo įmonėms E, būtent e, šiuo atveju tikimės, kad e, bus galima iš anksto reaguoti į galimus pavojus, užuot taisius padėtį. Tad čia kartu numatoma, numatomos teminės peržiūros, naudojantis riziką grindžiamais rodikliais. Toliau mes dirbam ir kartu su asmeniniu pensijų produktu. Antai Liepa pasiūlėm uh, sukurti e, būtent tokį, tokį e, europinį individualų pensijų produktą. Ir tai atitinka kapitalo rinkų sąjungos žingsnius. Dabar dėl finansų rinkos stabilumo. E, vėlgi, kalbant apie pelną, pelno paieškas. Mes ir toliau mes e, rengiam e, išbandymo nepalankiausiomis sąlygomis e, sistemą ir būtent tai jau irgi atsispindi mokumo 2 reglamento reikalavimuose. Tad vėlgi čia svarbu, kad būtų galima suderinti išmokų, įmokų ir išmokų balansą ir kartu mes parengėm rekomendacijas nacionalinėms institucijoms ir ten kaip tik nustatomi e, silpnieji punktai ir, ir tai orientuota priežiūros institucijoms. Toliau, dėl, taip, čia pirmas toks produktas e, profesinių pensijų srityje Europos Sąjungoje, tam, kad būtų galima sustiprinti pensijų fondų e, pajėgumus E, kad šie deramai reaguotų į turto e, kainas e, rinkose. Ir mes dabar renkam kartu informaciją apie įvairius galimus priežiūros modelius. Mes ėmėme savo iniciatyvą tam tikrų žingsnių ir rengiam nuomonę, kaip būtų galima įvertinti pensijų fondų pažadų tvarumą. Dabar dar paminėsiu du svarbus dalykus, du darbus, kurie mūsų laukia. Pirmiausia, e, e, reglamentavimo vertinimą e, vėlesnių laikotarpių mokumo du reglamento rėmuose. Ypač įvertinti draudimo bendrovių investicinį elgesį, kitus dalykus įvertinsim. Uh, Toliau priežiūros praktikos suartinimas. Nors jau pasiektas nemažas progresas, vis dėlto e, kuriama e, priežiūros kultūra, bet e, kita vertus dar lieka didelių išbandymų. Tačiau nauda turėti tokį vienodą priežiūros mechanizmą yra aiški. Mes galim padėti pagerinti priežiūros kokybę Europos Sąjungo, Sąjungoje ir kalbam apie vidaus rinką, tai ir todėl vienoda priežiūra yra ES reikalas. Tad sistema e, iš tikrųjų, todėl reikia stipresnės priežiūros sistemos, patikimos ir nepriklausomos e, sistemos tam, kad būtų galima sustiprinti vartotojų ir investuotojų pasitikėjimą sistema, išlaisvinant tinkamus nacionalinius išteklius tam, kad e, vėlgi būtų, kad priežiūra būtų atliekama vadovaujantis rizika. Tad tie du darbai bus mums svarbiausi per ateinančius dviejus metus ir tą progą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad jūs e, remet mūsų institucijos darbą siekiant mums tikslų. Ir mes e, toliau dirbsim kartu vaisingai bendradarbiaudami tam, kad užtikrintume vartotojų apsaugos tvirtumą ir patikimumą. Ačiū Gabrielė, ačiū už labai įdomų pasisakymą. Aišku, jūsų sritis yra labai sudėtinga ir tikrai mums įdomu aptarti konkrečius dalykus. O dabar suteiksiu galimybę užduoti klausimus. Automatizmas reiškia štai ką. Dvi minutės iki dviejų minučių kiekvienam kalbėtojui, trys minutės atsakymų. Taigi po dviejų minučių aš išjungiu mikrofoną ir atitinkamai toliau. Taigi, pirmiausia, ponas Burhert. Ačiū, ponė pirmininkė. Bandysiu laikytis dviejų minučių reglamento. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjams, o kadangi neturiu man skirtos tik dvi minutės, noriu užduoti klausimą a, Gabrieliui Bernardino, kuris dėl omnibus paketo apie jį kalbėjo. Antroji mokumo direktyva turės būti taikoma nuo kitų metų sausio pirmos dienos. Nieks nesikeis, kaip aš suprantu, terminas nustatytas. Ką jūs apie tai galvojate, nes komisija kreipėsi į Europą dėl um, kai kurių nustatytų laiko terminų nesilaikymo, o ji yra uh, sutarties sergėtoja, kaip žinia, komisija. Taigi, kaip jūs įsivaizduojate, kokį poveikį turės deleguotojų teisės aktų tvarkos kai kurie pakeitimai? Ačiū. Gabrielį, prašom. Labai ačiū Jums už klausimą. Jūs žinote, kad vienas iš pagrindinių dalykų mūsų požiūrių ir ką mes sakėme visose politinėse diskusijose, tai tai taisyklių stabilumas, reikalavimų stabilumas. Ir mes manome, kad mes nuo kitų metų, kai turėsime įgyvendinti antrąją mokumo direktyvą, turėtume tikėti stabilių taisyklių. Negalime tų taisyklių kaitalioti. Be to yra kapitalo rinkos sąjungos um, teisės aktai, ir kalbant apie tam tikrus techninius įgyvendinimo standartus, komisija informavo, kad antrojo ligmens etapuose bus padaryti kai kurie pakeitimai. Ir būtent dėl to mes m, mm, priemėme atitinkamą sprendimą, kad nekiltų sumaištis, kai mes skelbsime vieną, komisija skelbs kitą. Mes nutarėme palaukti aišku, glaudžiai bendradarbiaujame ir su jumis, ir su komisija. Tiesiog palaukti, kas bus toliau ir jeigu bus keičiami teisės aktai, tai tada ir mes neišvengiamai turėsime keisti savo taisyklės. Bet svarbiausia, kad iki mokumo 2 direktyvos įgyvendinimo taisyklės kuo mažiau keistusi nes galbūt yra kažkokių specifinių klausimų, kuriuos reikia naujai įvertinti, bet mes ketiname viską stebėti, stebėti situaciją ir žiūrėti, kaip tada pasielgti. Taip, yra dar man laiko likę, tai trumpai. Būtų gerai, kad EDPPI informuotų tiesiogiai parlamentą apie padėtį nes mano galva, jeigu technini, įgyvendinamieji techniniai standartai e, nebus e, paskelbti laiku dėl deleguotų teisės aktų procedūros sudėtingumo, tai mes atsidursime kažkokioje tarpinėje padėtyje. Manau, kad parlamentui, pavyzdžiui, reikia bent jau trijų mėnesių tam, kad išanalizuotų deleguotusius teisės aktus, noriu į tai atkreipti jūsų dėmesį. Taigi mums reikia trijų, na, faktiškai penkių mėnesių, jeigu mes norime visą darbą atlikti. Pirmininkas, ačiū. Kągi. Toliau e, e ponė Eliza Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad jūs pas mus atvykot už jūsų nuveiktus darbus per tą jūsų institucijų pradžios laikotarpį. Ir pirmiausia, dabar e, ribos, e, biudžeto, biudžeto išteklių ribos. E, taip, Taip, aš norėčiau e, paklausti, kokia jūsų strategija šiuo klausimu, nes e, iš tikrųjų gali būti taip, kad tam tikrų teisės e, aktų pasiūlymai bus kvestionuojami ir vėlgi nebus vėlgi lėšų pakankamai tam, kad jūs galėtumėt pasiekti užsibrieštų tikslų. Toliau, mūsų parlamentas pasiūlė sustiprinti ESOS, ESA įgaliojimus ir e, numatyti e, būtent e, tam tikras, tam tikras papildomas funkcijas, kaip savotiško tarpininko funkcija, tada aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu, kiek tai pasiekiama. Trečia, visi jūs minėjot, kaip reikia vienodinti, suartinti nacionalinę priežiūrą. Tačiau Kaip jūsų institucijos, kokių metodų e, jūsų institucijos jau ėmėsi tam, kad būtų galima suartinti priežiūros veiklą? E, būtent kaip būtų galima pasiekti tokios padėties tam, kad e, Tai yra, kad e, iš tikrųjų būtų galima vadovautis tam tikrą bendrą strategiją, bendrais metodais, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie didžias, e, stambes įmonės, e, kurios susijusios su sisteminė rizika. Um, Kągi, pirmiausiai atsakysiu į pirmus du klausimus dėl biudžeto, nes paskutinį klausimą paskutinis klausimas pasimetė kažkaip vertime. Na, mes, e, jungtinis komitetas, esame padarę bendrą pareiškimą ir jame be kita ko išsakyti nuogastavimai dėl mūsų finansavimo lygio, palyginti su mums uh, nuru, suteiktais įgaliojimais. Mes taip pat su parlamentu apie tai kalbėjomės. Mes kalbėjomės, kad yra reikalinga tam tikrus teisinius dokumentus parengti, kurių mes tiesiog negalime parengti. Pavyzdžiui, pernai mes e, jau sakėme parlamentui, kad šiais metais negalėsime parengti tam tikrų dokumentų. Ta pati situacija, ko gero, susiklostys ir kitais metais. Aš manau, kad geriausia būtų atsižvelgti iš tai, ką daugelio dokumentų rengimas yra susijęs su informacinių technologijų sistemomis, informacinėmis sistemomis. Ir jeigu mes norime surinkti tiek daug duomenų, kiek reikalinga mūsų dokumentams paskelbti, tai tada reikia galvoti apie prioritetinės veiklos sritis. Deja, tų sričių labai daug. Ir uh, nuolatos ilgėja sąrašas dokumentų, kurių negalėsime paskelbti, nes mūsų riboti ištekliai to neleidžia padaryti. 16 metais tikriausiai skelbsime tos dokumentus, kuriuos turėjome parengti 15 metais. Na, žodžiu, svarbiausia suderinti finansavimą ir funkcijas. Ir jeigu parlamentas pageidą norėtų kad e, finansavimas atitiktų nustatytas veiklos rytis, tai mes arba turime didinti finansavimą, arba susitaikyti su tuo, kad kaip dalies darbo netliksime. Ir turiu sąžiningai pasakyti, kad mes dar formalių jokių dėrybų nepradėjome, bet e, šiek tiek neformaliai aiškinomės, galimybės, ar galėtų kai kurios institucijos su mumis bendrai padirbėti. Jūs žinote, kad e, toks neformalus pabendravimas tikrai buvo labai naudingas ir produktyvus. Ačiū. Ar turite dar ką pasakyti, Andrėja? Dėl biudžeto. Na, mūsų padėtis labai panašiai. Ir noriu dar pasakyti, kad mūsų atveju mes susidurėme su kita problema. Tai yra um, anglų svaro kurso sviravimas palyginti su euro. Ir tikrai mes išsiemėme savo galimybės, nebent aišku, jeigu nebus peržiūrėtas teigiamai kitų metų finansavimas, tai mes tikrai negalėsime atlikti savo darbo. Situacija darosi desperatiška, nes reikia tikrinti uh, buhalterinės knygas, apskaitą visos sektoriaus. Dabar dėl tarpininkavimo. Pritariu tam, kas pasakyta Gabrielio gyvalo pranešime nes um, nustatant mūsų įgaliojimus buvo numatytos ir darbos rytis. Ir todėl mes savo funkcijas turime vykdyti, bet kai kalbame apie biudžetą ir tų funkcijų vykdymą, reikalinga tartis su visomis institucijomis, tvirtinančiomis biudžetą. Dėl konvergencijos mes tengiamės e, patobulinti turimas priemonės. Aišku, bankininkystė, bankų sąjunga jau yra savaime labai plati sritis, bet aš išskirčiau dvi sritis. Pirmiausia, tai mokymai ir šioje srityje kartu su Europos universitetų institutų rengiame bendras mokymo internetu programas ir kitas yra palyginamieji standartai, kurie yra labai reikalingi vykdant priežiūrą, kad būtų įmanoma įvertinti ar veiksmai, kurių imasi bankai, užtikrins didesnę konvergenciją ateityje. Dar noriu pridurti, pridurti iš biudžeto pusės 2015 metais matėme padarinius dėl Solvency 2 įgyvendinimo ir uh, matėme dėl informacinių technologijų platformos, kokie įvyko pasikeitimai, o tai yra esminė platforma, surinkant informaciją, veršinant rizikos stabilumą. Mes ėmėmės įvairių žingsnių šioje srityje. Taip pat dėl priežiūros pareigūnų e, apmokymo reikėjo mums apkarpyti kai kuriuos elementus dėje. Mes parengėme tą ataskaitą, kurią atsintėme ir parlamentui. Iš Omnibus 2 mes ten išiškinom kai kurias rytis, kur pavyzdžiui 2016 metais ir po to kils problemų, jeigu nebus peržiūrėti personalo ištekliai, perkalibruota būtent ta pusė ir omnibus 2, pavyzdžiui, dėl galaikių garantijų vertinimo, dėl ekvivalentiškumo analizės parengimo, visa tai, aišku, bus pasitėta ant kortos ir, aišku, reikia galvoti apie struktūrinius elementus labiau, kad mes jau kalbėjome ne kartą apie tai. Toliau dėl taisyklių gyvendinimo, užtikrinimo. Man atrodo, kad galvojant apie priežiūros konvergenciją, ypač draudimo srityje, tai ypač aktualu. E, tikrai ne tas pats yra kaip bankinėje pusėje ir um, reikia užtikrinti priežiūros e, konvergenciją. Tai vis tiek turės būti svarstama. Galvo, e, galiu pasakyti, mūsų priežiūros komandoje turime keturi žmonės tam. Taip, tai yra patyrę priežiūros pareigūnai Bet kaip galima užtikrinti su keturiais žmonėmis e, priežiūros konvergenciją? Mums reikia daug daugiau žmonių. Ir taip pat mums reikia žmonių, pavyzdžiui, galvojant apie vidinio modelio priežiūrą. Nes, pavyzdžiui, vidinių modelių monitoringas bus labai svarbus. Ir čia reikia užtikrinti vienodą veikimo e, lygį, veikimo sąlygas vienodas. Ir taip, aišku, reikės mums apmokyti jos ir draudimo pusė taip pat. Tai čia reikia, na, dirbti. Dabar ir galia galiausiai dėl e, komiteto. Tikiuosi 2016 metais, jeigu dar tripsiu čia, galėsiu e, daugiau apie komiteto darbą papasakoti, galėsim iš, iš integruoto to požiūrio pusės pažiūrėti. Aš, lab, aš galvoju, kad labai svarbu jungti uh, tą priežiūrą, užtikrinti ir konglomeruotų lygmenių, kad tai būtų. Simbar. Toliau, Kei okay, Simbar. Thank you, Mr. Chairman, and in preparing for Ačiū pirmininkė. Rengiantis šiam posėdžiui, man atrodo, mes kaip frakcija nusprendėme, kad turime labai daug klausimų, mes turėsime iš viso apsiriboti tik keturiomis minutėmis, tai turėsiu tikrai pirmininkam atsiųsti raštu tuos klausimus. Ir aišku, svarbiausia, kad reguliavimo bazė būtų tinkama ir visi teisės aktai per pastarosius kelius metus, aišku, buvo patobulinti ir pagerėjo finansinių transakcijų visa, visas ataskaitos atsiskaitimas reguliavimo pareigūnai, aišku, tada turi daugiau galimybių prižiūrėti visą riziką. Aš norėčiau ponui Major paklausti, e, užduoti klausimą, pavyzdžiui, dėl ataskaitų apie sandorius pagal EMEA, kiek yra reikalavimo laikomasi pagal MIFIR ir pagal MIFID. Aišku, galima tada sakyti, kiek realiai tai su, tampas CFDC e, e, duomenų ataskaitų pateikimu. Noriu paklausti, ar jūs galite sutikti su tuo, kad e, yra reikalingas standartizavimo ir supaprasnimo principo taikymas duomenų paketams? Ar galite panaudoti savo, įsigalio, savo įgaliojimus ir antro ligmens TS užtikrinti dėl vis duomenų, kad būtų MIFID reikalavimai vykdomi, kad būtų galima užtikrinti nuoseklumą? Na ir galiausiai visiems trim pirmininkam užduosiu tokį platesnio pobūdžio klausimą. Man Man atrodo, visi jis pateikė mm, klausimų atsakymų dokumentą dėl kai kurių ATS, e, ITS ir ATS um, aiškinimo. Aišku, kai yra analizuojami tie elementai tiek taryboje, tiek komisijoje, tiek formaliai, neformaliai, gerai būtų ir mums žinoti, kaip bus su tuo procesu dėl klausimų atsakymų dokumento, kiek bus prie, peržiūros, kiek bus iš priežiūros valdybos e, tos priežiūros ir E, ką jūs galėsite padaryti iš savo pusės ir iš komiteto pusės? Uh, I'll, I'll first... Atsakysiu ir į pirmus klausimus dėl duomenų. Aišku, e, visiškai sutinku su tuo, ką pasakė uh, parlamentarė, duomenų standartizavimas yra nepaprastai svarbus, kad tam, kad būtų galima užtikrinti, kad tie duomenys būtų tinkami naudojami. Iš tikrųjų, pabrėžiau, nes tos duomenys naudojami, jie labai svarbus, pavyzdžiui, centriniai tarpuskaitai ištikrinti ir kaip pateikėme, pavyzdžiui, švestinių priemonių um, tarpuskaitos pasiūlymus. Uh, aišku, mes remiamės duomenimis ir duomenų kokybė yra labai svarbi, taip pat ir priekybos sandorių ir polidoriumuose. Aišku, kad tai yra labai svarbu ir politikos klausimais, kaip pavyzdžiui, dėl um, centrinės tarpuskaitos reikalavimų Mes tikrai labai daug dirbame, kad būtų teisingi laukai, kad jie būtų naudingi um, ir pasiremdami pirmą tą patirtimį per šios metus mes jau dabar galvojame, kaip reikia patobulinti. Mm, duomenų formatą, pateikimo e, tvarką. Mes dirbame su mūsų pagrindiniais partneriais, kad tikrai duomenys atitinkamai naudojasi visame pasaulyje. Na ir galiausiai sėkmingai tikrai e, pritaikėme standartizuotą požiūrį, pavyzdžiui, dėl informacijos, dėl referencinių duomenų, dėl atitinkamų instrumentų, pavyzdžiui, tai bus naudojamas likvidumo ir skaidrumo skaičiavimui. Iš, pradžių, iš principo principo tai buvo nacionalinėse reikalavimuose, bet paskui valdyba suprato, kad tai yra tokias rytis, kur labai svarbu yra siekti bendrų sprendimų. Aišku, prireikė mums nemažai laiko, bet dabar jau yra tokia situacija, kur praktiškai visos valdžios institucijos um, sutinka, kad esma um, padai, užsiims programinės įrangos kūrimu ir techniniai standartai bus susijęti būtent su programinės įrangos reikalavimais. Taigi ta standartizacija čia bus bus pagrindinis dalykas šioje srityje. Ačiū, Andrė. Pratesiu atsakymą į klausimą. Tikrai labai naudingas atklausimas. Klausimai atsakymai yra labai svarbus elementas mūsų manimų. Praeitie Pavyzdžiui, yra buvę tokių teis, kad buvo taip, kad taisyklės yra parengiamos, paskui bankai pradeda tai taikyti taisyklės, pradeda skambinti savo reguliavimo tarnyboms ir klausti, ką čia daryti. Mes matėme, kad tikrai tai yra rimta problema dėl nuoseklumo, mes visur tą matėme. Taigi mes dabar turime tokį dvigubą procesą. Iš esmės, galvojant apie pirminį teisės aktų interpretavimą, komisija yra įtraukiama į šį darbą ir jie prisėda pati teikdami pirmieji teisės akto išaiškinimą, o jau paskui galvojant apie techninės detalės, mes turime visą tinklą ekspertų iš nacionalinių valdžios institucijų, kurie sprendžia tos klausimus ir, ir tie klausimai yra keliami techniniuose komitetuose ir jeigu yra kontroversijų, aišku, tada jau galima kreiptis ir aukščiau į valdybą ir um, spręsti. Tai yra tikrai labai visapusiškas toks procesas, kuris apima ir kompetitingas valdžios institucijas. Ir turiu pasakyti nuo pat pradžių, mm, sektorius nelabai noriai e, laikėsi, laikėsi tokio požiūrį, nes galvoja, kad čia reikia tokio sudėtingo proceso, kad techninį atsakymą gautum. O dabar štai jau matau tokią pirmą reakciją. Mm, e, turiu trijų bankinių asociacijų raštą, kurie pasakė, kad iš tikrųjų pakankamai greitai yra gaunami atsakymai ir tai yra didžiulis didžiulė pažanga iš, iš jų pusės. Well, our... Ačiū. Mūsų procesas e, dėl klausimą atsakymų yra panašus, kaip ir Andrija apibūdino. Iš tikrųjų, labai svarbus yra tas nuseklumo elementas. Ir dabar mes esame tokia prosime, procese, kuomet Solvency 2 um, mokumas 2 yra gyvenama ir dabar tikrai sektoriaus e, dalyviai, um, kaip ir Andrija sakė, taip pat sprendžia tos klausimus ir mes labai tikimės, kad bus vienas vieningas išaiškinimas visam sektoriu, nes tai yra esmė. Da, dabar dar kalbant apie duomenų standardizavimą ir dubliavimo vengimą, uh, Aš noriu vieną dalyką tokį paprastą pasakyti. Pavyzdžiui, su Solvency 2 mes trejus metus dirbame su ECB kad išvengtumėm to, kad naujai statistiniai reikalavimai dėl draudimo, ką kelia ECB, e, kad, kad, kad e, tie reikalavimai atitiktų tą, ko mes reikalavome. Ir tai iš tikrųjų pasiekėme fantastiško efektyvumo. ECB iš esmės dabar taiko tuos pačius elementus, kokiu mes reikalaujame iš sektoriaus dėl Solvency 2. Tai iš tikrųjų išvengėme dubliavimuose, užtikrinome didžiulį nuoseklumą. Tai yra puiku. Silvi Gular. Merci, monsieur le président. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad atvyko. Trumpai. Pirmiausia, dabar e, jeigu dėl zo, euro mainų, tai galit grįžti į eurozoną. Klausimas toks tiesesnis jums visiems trims dėl tarptautinio e, jūsų veiksmų aspekto. Antai aš pateikiau pranešimo projektą, jis susijęs su Sveno Gygoldo pranešimu dėl ES vaidmens tarptautinėse rinkose. Ką jūs galėtumėt pasakyti? Gal, galima būtų pratesti diskusijas e, raštu šituo klausimu ir kai tik tai mano pranešimo projektas bus išversdintas į anglų kalbą, aš jums įteiksiu. Pirmininkas nežinau, e, kas šalia manęs sėdintis, ar nebent jūs norėtumėte į Frankfurtą persikelti, nežinau, kuris pirmasis atsakys. Dėl išteklių klausimų, išteklių klausimo susijusių su tarptautiniu darbu. Tai mes labai e, šiaip jau skaičiuojam savo išteklius tiesiog atsirenkam tikslinę veiklą, e, turėdami tam tikrų išteklių, antai kreditavimo e, agentūros, išvestinių priemonių sritis, tam daugiausia dėmesio skiriam, nes e, iš tikrųjų mes labai atsargiai e, numatom išteklius tarptautiniai veiklai. Tarptautinis koordinavimas. Čia labai svarbu štai kas - pagerinti koordinavimą ir dialogą tarp vyriausybių ir reglamentavimo įstaigų visame pasaulyje. Nes mums iš tikrųjų reikia užtikrinti, kad kai ateity kur bus kuriami tam tikri teisės aktai, kad jie rim, remtųsi tam tarptautinių organizacijų patvirtintais standartais. Andrėja, ką aš galiu pridurti? tikrai labai malonu man bus e, e, padirbėti kartu su jumis jūsų pranešimo klausimų. Išteklių klausimas labai svarbus, kalba užtikrinant, sakykime, ekvivalentiškumą, nes jeigu numatai ekvivalentiškumo reikalavimus tam tikroms jurisdikcijoms, tai vėlgi tada neišvengiamai tos jurisdikcijos susidurs su griežtesniais kapitalo reikalavimais Todėl mes iš tikrųjų vėl pasitelkiam nacionalinės institucijas. Dar e, pasakysiu, labai malonu, kad e, kai kuriuose srityse mes jau nuveikėm nemažai darbo antai pavertimo vertybiniais popieriais srityje ir panašiuose mums pavyko suformuoti ES poziciją kita vertus, toli gražu dar tai netitinka mūsų kaip tarptautinio tam tikro komiteto vaidmens. Čia galima dar daug ką gerinti. Dar pridursiu. Dėl tarptautinio bendradarbiavimo. Tai turiu gerų žinių ir blogų. Gera žinia tokia. Nuo 2011 pradžios e, EIOPA e, priežiūros taryba sudarė susitarimą su tarptautinė e, draudimo priežiūros asociacija. Tad e, vėlgi mes turėjom jau, tada e, kalbėjom savotiškai ES lygių. Bloga žinia, kad vėlgi mūsų tas tarptautinis bendradarbiavimas visada atsimuša į išteklių trūkumų klausimą. Tai vėlgi neturim įstinkamų išteklių Ir dar kitas sunkus klausimas - FSB vaidmuo. Nes jie irgi aptarinėja tam tikrus elementus, kaip, sakykime, pertvarkymo klausimą. Mes vėlgi tą klausimą kėlėme Europos komisijai. Ir tai iš tikrųjų verta atkreipti į tai dėmesį jūsų pranešime. Pirmininkas. Ačiū, Sven Gygold. Ačiū, pirmininkė. Sveiki atvykę, man visada malonu Jūs matyti. Du e, trumpus dalykus noriu paminėti. Dabar pažvelgus į tai, ką mes pasiekėm, turiu galvoje stipresnę, e, glaudesnę e, finansinę priežiūrą, tai klausimas būtų toks ar panašaus e, rizikos profilio e, įmonės vienodai traktuojamos, turiu galvoje kartu priežiūros praktiką. Antai mm, žaliojoje knygoje apie šešėlinę bankininkistę apie tai užsimenama ir noriu paklausti, kaip draudimo įmonės ir bankai E, kaip jie vertina tą faktą, kad draudimo veikla vis labiau persikelia į bankus. Gal būtų galima dirbti sistemingiau, e, suartinant priežiūros ir reglamentavimo tiesiog nevienodumus. Dabar dar kitas dalykas. Vasarą mane pasiekė dar vienas dokumentas iš lobistų e, parlamentas šiaip jau ne, neturėjo teisės gauti tokio dokumento, bet aš matau, kad lobistų organizacijos vėlgi kažkaip prieina prie šių jūsų trijų institucijų. Tad gal jūs galėtume turėti bendrą, aiškę politiką, kaip e, vis dėlto užtikrinti skaidrumą, E, aiškiai įvardijant, su kokiais lobistais jūs e, dirbat ir numatant, e, sakykime, kad nebus susitikinėjama su, tokiais, su tokiamis lobisto organizacijomis, kurios nėra įtrauktos į viešuosius oficialius sąrašus. Yep. Ačiū, gal jūs pirmą. <clears throat> Na, ačiū už klausimą. Labai svarbius klausimus uždavėte. Kaip aš jau sakiau, taisyklių stabilumas ir tai yra vienas svarbiausias e, iš dalykų. Ir jam teikiamas prioritetas. Ir mes jam teiksime prioritetą ir ateityje. Dabar, kai kalbame apie mūsų analizę, turiu pasakyti, kad e, mes e, makroekonomikos lygių ribojančią ribo, riziką ribojančias e, priemonas tvirtiname ir jų pagalba vertiname tą riziką. Ir turiu paminėti porą dalykų. Mes turime sustiprinti paties sektoriaus atsparumą, Ir esminis dalykas čia yra žema, pal, žemos palūkanos. Ir dar vienas dalykas - išvengti e, cikliškumo Tai dar labai svarbus dalykas, omnibus 2 paketą, svarstant apie tai ir buvo kalbama. Kai kalbame apie cikliškumą ir omnibus 2, kai kuriais atvejais matome prieštaravimu. Todėl šie trys pagrindiniai dalykai, įskaitant aišku ir mokumo 2 direktyvą, Dar vienas dalykas, tai bankų testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Daugiau reikėtų padirbėti šioje srityje, ypač atsižvelgianti tai, kad ir pelnas yra žemas, ir palūkanų normos yra pakankamai žemos. Dabar tarp sektoriniai, tarp valstybiniai dalykai. Manau, kad mes ypač daug dėmesio skirsime kalibravimui. Arbitražas, aišku, kažkoks tai gal ir įmanomas, bet reikia pasakyti vieną dalyką labai aiškiai. Bet analizuojant ne visada įmanoma įvertinti visus rizikos veiksnius, todėl kad aplinka, kurioje veikia finansų institucijos, yra labai skirtingos. Todėl ir um, direktyvo reikia, kai vertiname kapitalo poreikio direktyvos taikymą, labai uh, e, kropšiai viską apsvarstyti. Be to, dabar mes Kartu dirbame ir vertybinių, pavertimo vertybiniais popieriais srityje ir ketiname Europos komisijai teikti savo rekomendacijas gana arti, pakankamai artimų metų. Ačiū toliau. Norėčiau atsakyti dėl nutekėjimo. Aš asmeniškai labai nerimauju dėl tokių informacijos nutekėjimo ir jeigu įmanoma, tai visos susijusios pusės turi imtis priemonių, o negali tai būti, kad informacija e, skleidžiama tik labai siaurame rate. Aš suprantu, yra e, atitinkami personalo dokumentai, kiti dalykai, kurie neturi būti viešinami, bet dėl informacijos nutekinimo taisyklės turi būti nepaprastai griežtos, nes jeigu prie finansinės institucijos prisijungia uh, E, darbuotojas, tai turi būti ir tikrinamas, ir patikimas. Mes šioje srityje vykdome labai nuoseklę politiką, nors ne visada ją labai lengva vykdyti, kadangi dokumentų srautai yra didžiuliai ir sunku sužiūrėti, ar kokie nors dokumentai nėra nutekinami. Dėl antro klausimo, dėl posėdžių susitikimų su pramonės atstovais. Mes įsipareigojame tokius e, susitikimus vykdyti nuo 11 metų. Ir dar vienas dalykas, kad atitinkamame pirmininko, valdybos pirmininko tinklalapyje yra skelbiama informacija, yra nulatos skelbiama informacija apie įvykusius susitikimus ir nagrinėtas temas. Na, vieną dalyką noriu pažymėti kad e, visiškai pritariu tam, ką sakė Gabrielius. Mes dabar gal kiek kitaip vertiname e, ekonominę krizę, finansinę krizę, nes dirbame bendrai ir gauname informacijos iš visų sektorių. Todėl neapsiribojame, pavyzdžiui, savo analizėse vien tik tai bankų sektoriaus duomenimis. Ir analizės mūsų yra pakankamai kaip ir vertinimai griežti. Kitas kalbėtojas. Kitą savaitę pas mus atvyks Mario Draghi. Ir um, tikrai būtent jam atvykus reikėtų jį sužinoti jo nuomonę apie perspektyvas. Ir todėl norėčiau štai ko paklausti draudimo įmonės susidūrė su didžiuliais sunkumais ir um, tie sunkumai auga geometrinė progresija, todėl kad praktiškai pelningumas yra labai žemas. O palūkanų normos yra nuolatos mažinamos. Ar tokia politika apskritai yra tinkama? Ar įmanoma atlikti savo darbą ir kaip tada įvertinti apskritai riziką? Pone Enrio, Belgijoje, pavyzdžiui, bankai kaip BNP ir Ingas, na, galų gale ir visa finansinė sistema nėra labai tvirta. Bet ar Belgijos priemonės nėra pernelyg griežtos? Atsakymas. Na taip. Stabili aplinka arba tokia aplinka, kuri sudaro sąlygą stabilumui, yra vienas iš mūsų darbo pagrindinių tikslų. Kitas dalykas, mes turime suprasti, kad makroekonominė politika ir monetarinė po pinigų politika, jos buvo suformuotos gi ne per naktį. Ir nebejotinai kainodaros, kainos dalykai daro įtaką pačiam likvidumui. Todėl mes ketiname įvertinti įvairaus turto kainą kaip ta kaina yra sudaroma, pavyzdžiui, akcijų rinkoje, ar negresia koks e, burbulo sprogimas vien dėl neteisingos e, kainodaros, nes tai daro įtaką finansiniam stabilumui. Apie tai mes kalbame ir finansinio stabilumo ataskaitose. Dabar e, žemų palūkanų norma. Nebejotinai daro poveikį verslo modeliu. Jeigu jūs pažiūrėsite gyvybės draudimo įmonas, tai jos savo lai, e, tokiu būdu prisima labai ilgalaikės garantijas, kurioms šiuo metu yra iškilusi grėsmė. Ir sunkumas štai koksai. Sunkiausia yra suprasti, kokie pokyčiai gali įvykti e, palūkanų normų srityje. Labai toli į ateitį negali pažvelgti, nes rizikos veiksniai labai keičiasi. Aišku, galima scenarius, kad palūkanų normos išliks žemos labai labai ilgą laiką, bet tada ir draudimo rinkos išmokos produktai taip pat uh, bus mažesnės vertės. Ir tada atsidursime labai sudėtingoje situacijoje. Nes tada reikės, e, jeigu išliks žemos palūkanų normos, draudimo įmonas visai kitaip vertins galimą riziką. Kitas scenarius. Palūkanų normos gali kilti. Jeigu jos kils ir gana staigiai, tai ir tada draudėjai susidurs su problema, nes iš karto nuvertės jų turimo turto vertė, o tai darys poveikį jų mokamoms išmokoms ir draudimo sutarčių sudarimui. Taigi, jeigu jau palūkanų normos kiltų, tai bedalytume, kad jos kiltų laipsniškai, nes kitaip draudimo sektoriaus stabilumas susviruos. Ir galiausiai mokumas ir nemokumo problema. Aišku, tai įmanoma. Visai įmanoma, kad įmonės, kurios prisijėmė a, įsipareigojimus praeitįje, ateityje susidurs su mokumo problema mes šį klausimą taip pat nagrinėjame. Pavyzdžiui, jeigu mokumo reikalavimai tenkinami tik 40 procentų. Bet tokių įmonių, bet um, Tokių įmonių tai yra maždaug 3 procentai, jeigu vertinsime visas uh, sektoriaus įmonės, tai nėra tiek daug. Andrėja, dabar jūs dėl konkretaus klausimo apie Belgijos taikomas priemonės. Na, pirmiausiai turiu pasakyti, kad tai atitinka uh, tą lankstumą, kurią valstybių narių atitinkamoms institucijoms uh, suteikia ES teisė, nes būtent tokiu būdu yra stengiamas išvengti burbulo sprogimo. Tai todėl Belgijos institucijos prieėmė atitinkamą sprendimą. Bet mes nerimaujame štai dėl ko. Skirtingų valstybių, valstybių narių institucijos atsižvelgia daugiausia į vietos padėtį, į vietos aplinką ir remdamiesi to vertina riziką ir prognozuoja, bet tai e, tokiais vertinimais nebegalima apsiriboti, todėl kad jie nebėra tinkami. Kitas kalbėtojas. Pirmiausia, noriu Jums padėkoti už pranešimus. Kitas dalykas, Enrijo, noriu Jūsų paklausti. Kaip Jūs vertinate TLAC įvedimą? Jūs žinote, kad tas reikalavimas reikalauja absoliučios įsisavini, absoliutaus um, nuostolių padengimo uh, galimybės. Dar vienas dalykas, ką jūs galvojate, kaip jūs galvojate, ko trūksta, kokių taisyklių trūksta ir kokios problemos priežiūros srityje kelia didžiausių problemų. Na, dėl TLAC. Taip, tai yra a, sisteminis reikalavimas a, tartautinių lygių veikiantiems bankams. Dabar dėl MREL, tai pagal mūsų standartus, kuriuos mes teikiame komisijai, naujus standartus, apskritai yra geras standartas. MREL tai yra tokia koncepcija, pagal kurią yra kaupiamas viduje fondas tam, kad būtų galima užtikrinti tam, kad būtų galima užtikrinti nuostolių padengimą. Tačiau noriu pasakyti štai ką. Man labiau patinka EBRD požiūris, EBRD banko požiūris, e, požiūris nes jie daugiau uh, pertvarkos atveju koncentruojasi kiekvieno konkretaus banko pajėgumą. Bet aišku, dar TLAC ir MREL reikia stebėti, kaip jie taikomi. Ir dar vienas dalykas, aš nemanau, kad mes galime išrasti kažkokius savo standartus. Bet palauksime, ką pasakys komisija. Dabar dėl jūsų kito klausimo šiuo metu, sakyčiau, gal reikėtų kukliai stebėti, kas vyksta. Mes turime pirmiausiai užtikrinti, kad visi modeliai būtų tarpusavį suderinami. Taip yra metiniai investuotojai, stambus investuotojai, kurie pirmiausiai a, analizuoja atskiro banko a, portfelį jeigu jau jie investuoja. Bet tie portfeliai yra labai skirtingi, todėl palyginamumas yra labai sudėtingas reikalas. Ir pagal priežiūros praktiką bankų veikla turi būti investicijų požiūrių, kaip galima labiau tarpusavį suderinta pagal tam tikrus kriterijus ir e, lyginamuosius standartus, tada bus galima atlikti geresnę analizą. Atsakan, norėčiau pasirauti Andrija dėl bankų struktūrinių reformų. Aišku, mes dirbame to klausimu ir konkrečiai dėl namų ir priimančios valstybės klausimo. Pirminėme pasiūlyme dėl bankų um, reformų daug įgaliojimų buvo numatyta, kad būtų galima didelių bankinių grupių konsoliduoto priežios tarnybą mm, kurti, būtent galvojant apie banko struktūrinės reformas ir e, taip pat ir jų atskirimo e, sprendimus. Taryba mm, suformavo poziciją, kuri susilpnintų uh, Mm, konsoliduotos priežios tarnybos įgaliojimus ir kai kur iš arbitražo galvojama funkcija įvesti bereba ir mm, priimančios tarnybos įgaliojimą stiprinami. Taigi aš norėčiau išgirsti pana Andrijos nuomonę dėl šio požiūrio, ar tikrai būtų naudinga priimančioms e, priežas institucijoms priimti nepriklausomai atskirimo sprendimus dėl banko dalies. Ačiū. Yeah. Ačiū už šį klausimą. Tikrai nelengvas klausimas. Tam tikrą prasme mes tą klausimą esame matę įvairiose darbo sritise dėl sprendimų, pavyzdžiui, dėl kapitalo ir likvidumo grupės viduje, dėl pertvarkymo visų planų, dėl struktūrinio formų dabar irgi. Mano pozicija būtų tokia. Aš galvoju, kad sprendim, bendri sprendimai yra geriausias variantas visose sritise. Reikia ir um, namų ir priimančių valios institucijų bendro sprendimo. Uh, kuo daugiau teisės aktų bazės siekia, tuo, tuo geresni yra sprendimai. Ir aišku, daug per, per krizę buvo daug to ribojimo ir, ir, ir, ir struktūrinių įvairių buvo priemonių, nacionalinių lygmenių. Ir didelė dalis e, to dar nėra atgriežta atgal, atstatyti pirminę e, padėtį ir galvojant apie gaivinimo planus, ypač kuo labiau primančios tarnybos yra stikinusios, kad mm, krizės atveju bus bendras sprendimas priimtas problemams spręsti, tuo labiau tos valdžios institucijos bus pasirengusios imtis tų ribojančių priemonių. Mm, tai yra Jeigu būtų struktūriniai reikalavimai tokie, dėl pavyzdžiui riboto kapitalo e, likvidumo ar atskirimo kiekvienoje jurisdikcijoje, man atrodo, jeigu būtų atskiri tokie sprendimai priimami, tai būtų pavojinga. Manau, kad kuo bendresni yra e, priežos tarnybų sprendimai, tuo geriau. Uh, E, taip pat galvojant apie grupių, pavyzdžiui, padalinius, dukterinės įmonės, jų poveikį namų, vidaus rinkai, Tai aišku, reikia visų pirma atsižvelgti į priimančią šalies valdžios institucijų susirūpinimą, kad ir grupės lygmenių būtų į tai pakankamai atsižvelgta. Manau, kad bendri sprendimai būtų labiau didesnio efektyvumo, labiau privalomi, turėtų didesnį poveikį, jeigu būtų kažkokių nestarimų įvairiose srityse, taip pat ir struktūrinė formų srityje. Taigi geriausiai būtų, kad sprendimai būtų priimami bendrai. Thank you. Alen Lamesur. Ačiū pirmininkė, dėkoju trims pirmininkams už visą mums suteiktą informaciją. Mm, turiu tik vieną klausimą. Labiau adresuočiau jį uh, Stevenui Meijeriui ir Esmai, bet aš kur kolegos gali papildyti, kiek Europos iniciatyvos leido suformuoti reglamentą dėl rizikos kapitalo investicijų, dėl socialinės partnerystės investicijų, dėl galaikių investicijų, kiek tie, tos taisyklės leis pasiekti tikslų ir ypač jungerio plano už, uždavinių, aišku, kiek tai jau, jau yra mobilizuojama, kiek gali būti naudojama, kiek dar reikia papildomų teisinių normų. Steven on the uh, the asset management industry, I think. Viena iš sričių būtų, kur mes tikrai tikimės indėlio į kapitalo rinkų sąjungos diskusijas, tai būtų būtent indėlis į diskusijas dėl augimo. Ir galvojant apie turto, turto valdymo pusę, būtent reikia galvoti apie tuos, kurie ieško tų lėšų ir kas siekia užtikrinti didelę tokių lėšų gražą. Uh, tokių fondų gražą. Ir um, čia, aišku, turto valdymo sektoriuje mes suprantame, kad turto valdymo sektorius pastaruoju metu suvaidina daug svarbesnį vaidmenį nei praeitįje, tas sektorius auga, kai kas vadina tai šešėlinė bankininkystė. Na, aš sakyčiau, kad reikėtų tiksliau tai apibriežti, kai kuriuo atveju e, turto mm, valdymo sektorius gali būti šešėlinė bankininkystė laikoma, bet kai kuriais atvejais tai reikėtų jau vadinti skolinimu įmonėms Ir jeigu žiūrėtumėm į įvairias rytis, kur, kur būtų galima užtikrinti patobulinimą, tai aš minėčiau veką, tą dalį teisės aktų čia kol kas yra, tai yra skirta tik tai tam tikro dydžio rizikos valdytojams, mažesniems valdytojams. Na, aišku, būtų galima galvoti, kiek būtų galima tą išplėsti ir pritaikyti taip pat ir stambesniems turto valdytojams. Ir dar viena svarbi priemonė būtų, būtų pasižiūrėti dabartinę uh, pasų sistemą UCITS. Nėra čia pakankamai iškumo dėl to, kiek yra mm, namų ir priimančios valios institucijos įgaliojimų, kokia yra sritis. Ir aišku, rinkos valdymo produktai, aišku, yra svarbus vartotojams ir negalime sudaryti kapitalo rinkos sąjungos jeigu galutinis vartotojas nedalyvaus aktyviai tuose investavimo fonduose, nebūtinai per UVKs ar LTIFs, bet uh, Svarbu pagerinti prieinamumą ir skaidrumą turto valdymo srityje, tuomet vartotojas gaus geresnės paslaugas, geresnį sandorį, sakykime, taip populiariai kalbant. Ir aišku, labai svarbu, kad rizikos valdymo sektorius daugiau prisidėtų prie augimo. Ypač LT, man atrodo, yra susijęs su pensijomis, taigi aš Gabrieliui suteiksiu žodį. Ačiū, būtent aš irgi norėjau pakalbėti apie tai Mm, ir draudimo ir pensijų sektoriai turi suvaidinti savo vaidmenį, galvojant apie ilgalaikį ekonomikos finansavimą ir finansavimo šaltinių diversifikavimą, bet taip pat ir portfelių diversifikavimą, kad būtų galima išvengti tos koncentracijos, kokią mes matėme praeitie. Tai žiūrime tai pozityviai, bet aišku, mes galvojame ir, ir tai yra dalis mūsų darbo, mūsų konsultavimo, kad tai turi būti daroma tvariai Mes negalime naudoti rizikos ribojimo teisės aktų ir paskui um, tiem tokioms turto klasėms nebūtų sukurta tokia paskata, kad paskui po keliarių metų vėl susidarytų burbulas, kad nebūtų tų jautrių vietų, pažeidžiamumo tokio, kad tikrai reikia pasimokyti iš praeities klaidų. Uh, Tai yra toks svarbus elementas ir mes būtent taip ir konsultuojame dabar komisiją, teikiame tokius patarimus dėl tokios infrastruktūros ir tokio turto klasių. Būtent, kad būtų tvarus pagrindas sukurtas um, riz, um, draudimo ir pensijų sektoriams. Ir aišku, labai svarbu yra stebėti visus pasikeitimus ir mes stebėsime, kaip viskas vyksta per artimiausius keturis metus. Ačiū. Eliza Ferreira vėl. Thank you very much. Ačiū. Dar, dar kartą klausiu, bet šį kartą jau angliškai, kad būtų greičiau. Aš noriu visų pirma pasiteirauti dėl to, ką pasakė panas Mirija. Jisai sakė, kad bankų reguliavimas dabar um, pas pasikeitė, reikėtų dabar kalbėti apie tą e, reikalavimų apiejimą tiesiogiai per, per tai, kad nereguliuojami subjektai keičia tiesiog tai e, rinko žaidimo taisyklės. Tai ar jūs galite kažkaip tai užtikrinti kontrolę, ar jau tikrai atsiranda ta tokia spraga finansinėse rinkose, galvojant apie finansinę priežiūrą? reguliavimą Europoje. Tai pirmas klausimas. Pana Enry, noriu pasiteirauti, jūs savo pasisakymę sakėte, kad yra toks didžiulis susirūpinimas dėl įgyvendinimo mm, radi. BRD, ar yra kokios pažangos šioje srityje, ar mm, taip pat yra bendras persvartymo mechanizmas, ar yra kažkokios tai pažangos, ko mes galime tikėtis iki metų pabaigos, kokia perspektyva. Taip pat jūs paminėjote dar vieną elementą. Aš norėčiau geriau suprasti, ką turėjote omenyje. Jūs sakėte proporcingumo principo atlyginimui, taikymas atlyginimo srityje sukelia tam, tokių, tam tikrų delikačių tokių klausimų, dėl ko jūs galvojate, kad reikės pirmo ligmens tekstos keisti. Apie ką Jūs kalbate konkrečiai? Na ir ponui Bernardino dar klausimas um, dėl PEX, koks yra procesas, ką galime padaryti, kad šis produktas būtų efektyvi alternatyva pensijos, pensijoms praktikoje. Kiekvienam atsakymui suteiksiu tik po minutę, nes mes, mums tikrai labai baigėsi laikas. <laughs> Sėkmės. <laughs> Sėkmės tikrai prireiks. Pasistengsiu atsakyti labai trumpai. Manau, mes turime suprasti, kad su mažu palūkanų aplinka e, tas nebankinis sektorius auga, bet ne tai, kad jis yra nereguliuojamas, bet tiesiog tai yra tokie laisvi procesai, kurie vyksta. Investuotojai um, gali gauti um, labai mažas palūkanas už savo indėlius, taigi ieško didelės gražos kažkur tai kitur, ne bankinėme sektoriu. Turime būti atsargus, sakydami, kad ne bankinio sektoriaus augimas yra vedama, varomas nepakankamo reguliavimo ir, aišku, reikia dėl to monetarnės politikos, reikia keisti elgesį. Tai tikrai nereiškia, kad um, nėra yra rizikos, yra rizika, yra rimta rizika, kad bus e, pervertinimas bankinėme sektorėje, tačiau aš galvočiau, kad tai nėra nereg, dere, e, to, to e, trūksamo reguliavimo rezultatas, tiesiog yra mažų palūkanų aplinkos rezultatas. Puiku, sutilpote į vieną minutę. Man bus sunkiau tai padaryti. Taigi, pirmas klausimas dėl šešėlinės bankininkystės. Keliamos rizikos, man atrodo, tiesiog e, bankų e, e, rizika auga šešėlinės bankininkystės subjektų atžvilgių, ypač galvojant dėl koncentracijos. Mes neturime tikslių duomenų, bet mes parengėme konsultacinį dokumentą ir bandėme suprasti, kiek kiek galime pajausti, kiek yra ta rizikos dalis, kiek mes galime riboti tą riziką. Ir ta grįžtama informacija, kurią mes gauname, yra tikrai aštri mes užmetėm tinklą plačiai, galite sakyti, gal per daug informacijos mes aprašėme, galbūt apie didelį naštą bankams, mes tai suprantame, tačiau mes turime sukurti pusiausvyrą tarp to, kiek reikia informacijos, tarp to, kiek mes privalome žinoti situaciją realiai, kiek rizika yra perkeliama nuo bankų kitiems subjektams. Dabar dėl RSRM, e, dėl tikslių skaičių man atrodo, 24 nacionalinės pertvarkymo e, tarnybos Uh, pareigūnai yra paskirti, uh, institucijos yra paskirtos, man atrodo, 16 gyvendinta, aš nežinau, gal nesu tikras dėl skaičių. Esmė yra tokia, kad mes neturime pertvarkymo kolegijų, neturime sprendimo dėl pertvarkymo planų. Ir aišku, planas turėjo būti uh, užbaigti tai iki metų pabaigos, aišku, kad tai nebus padaryta. Uh, ypač galvojant apie mm, globalius bankus, daug yra padaryta pažangos, bet vis dar nėra priimtas mm, sprendimas. Na ir galiausiai dėl proporcingumo atlyginimų srityje. Na, esmė yra tokia kai mes skaitome iš teisinio mm, požiūrio taško ir teisinės tarnybos komisijos patvirtino mūsų supratimą, kad e, sarda kai kurios e, nuostos, kurios anksčiau buvo neutralizuotos e, mažiem bankam ar mažoms premijams, pagal CEPS gairės nacionalinėse teisės aktuose dabar negali būti išlaikytas pagal dabartinės nacionalinės, dabartinę nacionalinę e, e, teisinę bazę. Tai yra mokėjimų ir premijų e, mokėjimo atidėjimas bus taikomas mažiems labai bankams, kur tik tai keli tūkstančiai eurų mokami atlygimas. Mes galvojame, kad jeigu būtų taip daroma, tai būtų labai žalinga sektoriui reikia galvoti apie SRD ir mes galvojame, kad geriausias būdas būtų tiesiog mažiausius subjektus ir mažiausias premijas tiesiog iškirpti iš to SRD taikymo, tiesiog netaikyti tai sryčiai tiem pačiem, patiem mažiausiam. So, um, Labai trumpai. Taip, mes jau dirbom su pan europiniu asmeniniu pensijų produktu ir mes iš tikrųjų kūrėm bendrą rinką. E, pensijų, e, būtent pensijų santaupų srityje. Kol kas to neturim, bet e, kita vertus, turėdami tokį produktą, mes galėsim teikti geresnių produktų vartotojams ir kartu, turėdami bendrą rinką, galėsim sumažinti išlaidas. Tad, manyčiau, tai įmanoma toks produktas bet to juo prisidėtume e, prie e, ilgalaikių investicijų, to reikia Europos ūkiui, nes e, bus tada prisijimta ilgalaikių įsipareigojimų. Mes jau konsultavomės šiuo klausimu, yra pateikta konkrečių pasiūlymų, klausimų, mes palaikom ryšius su pramonės įmonėmis, su jumis ir taip malonu, kad su jumis galėsim daugiau kalbėtis tais klausimais ir manom, kad galėsim vis dėlto pateikti ką nors, kas padėtų ES piliečiams palankiau žiūrėti į ES kad tikrai galėsim tikrai pasakyti, tarti žodį kartu pensijų tau, santaupų srityje, nes kol kas padėtis nėra pati geriausia ir Europa gali tikrai sukurti pridėtinę vertę. Labai ačiū. Ačiū už diskusijas, ačiū už jūsų to, tai, kad išgirdom apie tą labai įdomų pasiūlymą. Danuta Hübner, ačiū pirmininkė, ačiū už pasisakymą stabilumo klausimais, bet e, dabar norėčiau paklausti jūsų štai dėl ko kol kas dar neturim mm, pertvarkymo režimų e, už bankininkystės ryties. Ir todėl klausiu pono Bernardino dabartinėmis sąlygomis. Kas būtų, jeigu, sakykime, pensi, koks didžiulis pensijų fondas subankrutuotų kokioje valstybėje narėje? Ka, kas būtų daroma? Kitas klausimas Dabar mes darom pakeitimus mokumas 2 teisės akte ir kartu teikiamas teisės aktas, kaip būtų galima atsižvelgti į naujus rizikos faktorius. Jūs e, Tai yra ne biržoje kotiruotos įmonės nepatenka į tą teisės akto pasiūlymą. Ir todėl ponui Enrijos turiu pateikti klausimą. Dabar mastoma, kaip būtų galima apriboti bankų e, rizikos padėtį ir kartu sklando mintis, kad reikėtų nustatyti tam tikras rizikos e, ribas, bet tai irgi priklausys nuo valstybių narių. Ir tada kyla grėsmė, kad vėl ta, tos ribos bus e, vėlgi labai įvairios, įvairovė visa. Labai ačiū už klausimus, labai svarbus. Dabar dėl e, draudimo tam tikro pagrindo ES lygių. Tai didžiulė spraga yra ta, kad nėra kol kas gaivinimo ir pertvarkymo pagrindo draudimo įmonėms. Mes turim įrankių, bet jie labai nevienodi e, nacionaliniu lygiu. Ir kaip jūs sakėt, mes turim tam, tai yra nustatėm jau konkrečių problemų, kurias pateiksim komisijai. Na, o dabar kol kas mažos įmonės susiduria su problemomis, su problemomis, bet kita vertus vėlgi yra e, šiaip jau problemų susijusių su priežiūros institucijų traktavimu ir neturim režimo e, draudimo e, schemoms. Kai kurios e, nemažai yra valstybių narių, kurios turi tokius režimus, bet vaizdas labai margas. Tačiau mes tikrai turėtume daugiau nuveikti, kad užpildytume reglamentavimo spragas draudimo sektorėje. Dėl mokumas 2 įgyvendinimo, tai jau tai buvo aptarinėjama ne kartą politinių lygių e, mokumo 2 direktyvoje, omnibuso dokumentų pakete yra jūsų paminėti e, dalykai. Tačiau kita vertus tai plačiau negu kad mūsų, mūsų įgaliojimai, bet kita vertus tie klausimai jau aptarinėjami politinių lygių, o mes pasidomėsim šiaip jau e, priežiūrą, tiesiog stebėjimu to, ar būtų e, iš to išplauktų tam tikrų nenumatytų padarinių. Jei teisingai jūs supratau, tai čia mes nerengiam tam tikrų gairių susijusių su rizikos e, apribojimu. Čia svarbiausia ir beje tai susiję su diskusijomis dėl, sakykime, mokumo reikalavimų jautrumo. Apskritai tai delikaltus klausimas. O dabar noriu pasakyti, kad kartais e, įvyksta nesusipratimo, kad e, valstybių būtent rizikinga pozicija nepatenka į dabartinių teisės aktų apriepti problema yra ta, kad e, vėlgi tai, ką taiko bankai, e, iš tikrųjų mm, e, nėra nuoseklu. Ir antai pasižiūrėjus į būtent išbandymą nepalankiausiomis sąlygomis vėlgi pasirodė būtent tokių spragų. Tad mes tikimės tą atkreipti dėmesį ateityje. Dabar tai, ką jūs, tai yra, kas, ką neapima, ko neapima mm, dabartiniai reikalavimai, tai susikoncentravimo rizika. Antai jau dabar mūsų duomenys rodo, kad e, tam tikrų bankų būtent e, e, rizikinga pozicija viršyje 5-6 kartus jų nuosavą kapitalą, tad mes turim spręsti tuos klausimus. Ir kita vertus, vėlgi, ES šioje srityje yra dar spraga, nors tarptautiniu mastu galioja tam tikri standartai. Pirmininkas. Tai, taip, tai yra svarbios mintis ir be to dar buvo užsiminta apie diversifikavimo taisyklės. Toliau klausimą pateiks Jakobas Vansakeris. Ačiū pirmininkė. Pratesiu Danutos Hübner klausimą. Į teisingai nurodė ponui Baradinui problemą tokią. Neturint tinkamo draudimo sektoriaus režimo, tai turėsim nemenkų problemų, bet galėtume žengti dar toliau. Sakyti, kad galbūt draudimo bendrovės pateikė tam tikrų pažadų, e, kurių nederėjo šiaip jau pateikti. Galima įsivaizduoti, kad, sakykime, buvo pateikta tam tikrų pažadų dėl pelno, jų nereikėjo daryti, galbūt tokius pažadus e, buvo galima susijęti su makroekonominiais, e, makroekonominė padėtimi tai gal tada būtų galima nustatyti tam tikrus pagrindus tam tikroms sutartims su tam tikrom nuostatom. Tikrai labai geras klausimas ir atsakysiu dviem dalimis. Nuo 2011 metų mes teikiam e, nuomonės, rekomendacijas susijusias su būtent dabartiniam sąlygom, kaip palūkanų normos žemos tai būtent dėl tam tikrų rūšių e, kontraktų ir įsipareigojimų, pažadų. Ir mes aiškiai e, įmonėms sakėm, kad labai svarbu, kad įmonės pačios įvertintų savo verslo įvairovę, nes jų ten prisimti įsipareigojimai pažadai e, ilgalaikiai iš tikrųjų nederamai e, tiesiog e, nu, nustatytos netinkamos kainos. Tad vėlgi čia svarbus yra elementas, kaip reikėtų peržiūrėti į produkto struktūrą, bet dabar jau įvyko tam tikrų pokyčių ir mes aišku stebėsim padėtį. Tai viena. Antra, dėl nustatyto pelno. Čia ne vien draudimo, bet ir pensijų fondų klausimas. Kalbant apie e, išmokas, tai vėlgi iš tikrųjų dabar tos e, išmokos priklauso nuo įmonių, nuo įmokų, o tuose e, mes dirbam su pensijų fondų uh, E, mokumo e, analizę ir tikimės, kad ateinančių metų pirmam ketvirtį galėsim pateikti nuomonę, kaip būtų galima sukurti pagrindą, kad būtų galima e, išlaikyti tų ilgalaikių pažadų dėl pelno tvarumą. Antra, mes dabar šiais metais atliekam pensijų fondų mm, testavimą nepalankiausiamis sąlygomis ir būtent tolimesni sprendimai priklausys nuo būtent to testavimo rezultatų. Ačiū. Pablo Sant. Toliau. Jūs ten, ne? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems trim svečiam. Noriu užduoti bendresnio pobūdžio klausimą, kuris skirtas visiems trim. Šiais metais trijų priežiūros institucijų jungtinėme komitete paskelbtos rekomendacijos, tarp jų ir a, skirti didesnį dėmesį pavertimo vertybiniais popieriais rinkai, tam, kad būtų galima sukurti naujų darbo vietų. Kokių Tad klausimas, kokių veiksmų jūs numatote, kad tokiu būdu būtų skatinamas augimas ir taip pat kūriamos darbo vietos ir kaip skatinti pavertimą vertybiniais popieriais Europoje apskritai. Nepamirškite, yra komisijos ataskaita dėl bendros kapitalo rinkos sukūrimo kurioje be kita ko kalbama ir apie pavertimą vertybiniais popieriais. Kaip Jūs įsivaizduojate, kokie turėtų būti pagrindiniai kapitalo rinkos e, ramšiai ir aišku, kaip reikėtų tokią rinką apsaugoti nuo grvimo? Na, trumpai, nes e, galiu pasisakyti pavertimo vertybiniais popieriais. E, ne tiek daug, bet dėl kapitalo rinkos daugiau. Jūs teisingai pastebėjote, kad pavirtimo vertybiniais popieriais rytyje mes dirbame bendrai ir dabar galvojame, kai, kokias taisyklės sudaryti remiantis galiojančiomis e, lemiantis galiojančių teisynų. Mes pastebėjome štai ką. Skirtingi teisės aktai tikrai turėtų būti geriau suderinti ir labiau supaprastinti, tam, kad galėtume kurti pavertimo vertybiniais popieriais rinkos dalį. Taigi mes e, savo nuomonę išdėsime ataskaitoje, kurią pateikėme komisijoje. Ataskaitą galite pasiskaityti mūsų tinklalapį. Be kita, ko mes kalbame taip pat ir apie e, kapitalo apmokestinimą. Dar vienas dalykas. Mes labai daug dirbome informacijos atskleidimo ir informacijos perdavimo sritise. Jūs žinote, viena iš finansinės krizės problemų buvo ta, kad buvo labai sunku spręsti, kokios kokybės yra investiciniai portfeliai. Dar vienas dalykas, kad kai kalbame apie pavertimą vertybiniais popieriais, tai čia reikalinga nepamiršti ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis. Bet ar mums pakaks išteklių, kad galėtume surinkti visą informaciją ir kad galėtumėm tą informaciją paskelbti, jog būtų sektorius viešas. Taip, mes pritarėme kapitalo sąjungos sukūrimui, nes tai padėtų paspartinti ekonomikos augimą per trumpesnį laiką. Manau, kad geriausia būtų vadovautas uh, laipsniškumo principu. Atlikti kiekvieną darbą tam tikrą seką. Ir be pavertimo dėrybiniais popieriais dar reikia galvoti apie stambaus finansavimo uh, klausimą reikėtų galvoti apie nuoseklų jau egzistuojančių taisyklių ir sistemos laikymasi. Reikalinga apsaugoti investicijas, bet turime suprasti vieną dalyką, kad daugelis e, tikrinimų atlikti praeitįje daugiausiai ir daugelis teisės aktų priimta vienoje srityje, tai yra vidaus rinka, bet ta vidaus rinka nėra absoliučiai vienalytė. Ir bankų e, srityje, finansinių institucijų srityje reikia užtikrinti didesnį jos taisyklių suderinamumą. Ponas Simantulio. Ačiū. Aš norėčiau pratesti tai, ką sakė ponia Ferreira. Prieš porą savaičių ekonomikos komitete mes patvirtinome nuomonę dėl kitų metų biudžeto projekto ir nurodėme, kokį poveikį numatytas finansavimas padarys vienu ar kitų institucijų veiklai. Mes ekonomikos komitete manome, kad finansavimas turi būti suderintas su veikla. Bet jūs minėjote apie informacinių technologijų sistemas ir kad jos būtinos norint surinkti duomenis. Todėl po tokios įžangos užduosiu man rūpinti klausimą. Jeigu iš bus išlaikytas dabartinis finansavimo lygis, tai ką jūs galvojate apie tolimesnę perspektyvą? Ar jūs manote, kad jums bus priskirta vis daugiau funkcijų ir ar jūs sugebėsite jas įvykdyti. O jeigu jūs manote, kad finansavimas nepakankamas, tai kokio finansavimo reikėtų? Gal galėtumėt tiksliai atsakyti. Dar vienas dalykas. Aš taip pat norėčiau išgirsti jūsų visų trijų nuomonę. Ką jūs galvojate apie ekonomikos komiteto pasiūlymą, kad reikėtų atsisakyti nacionalinių agentūrų mokesčio. Ir tą mokestį nustatyti rinkos dalyviams, kad jie prisidėtų prie ES biudžeto turtinimo. Būtų įdomu, ką Jūs galvotumėte apie tokį dalyką. Ačiū. Na, keletas dalykų, atsakydam, keletą dalykų atsakydamas galiu pasakyti. Pirmiausia, SS um, finansavimą šiuo metu kaip tik peržiūri komisija, komisijos narės Hill už tai yra atsakingas, nes žiūrima, kaip patobulinti trijų priežiūros institucijų finansavimą. Ir aš jau sakiau ir atkreipsiu jūsų dėmesį dar kartą, kad neabejotinai, kad nacionalinės kompetitingos reguliuojančiosios institucijos prisideda, jeigu mes atsisakame uh, Bet toks finansavimas nėra racionalus ir yra nesažiningas. Jeigu jūs pasižiūrėsite, kokie teisės aktai įgyvendinami dabar, tai faktiškai da, labai daug funkcijų netiek daug funkcijų perdodama iš nacionalinio lygio į europinį lygį. Daugiau teisės aktai numato įvairius dalykus, kurie turėtų sustiprinti E, institucijų pajėgumus abiem lygiais. Tačiau viskas, aišku, priklauso nuo komisijos ką komisija toliau darys. Mes manome, kad komisija turi veikti kaip galima greičiau, nustatydama finansavimo šaltinius, nes pasiekmes bus štai kokios. Teisės aktai yra labai svarbus dalykas, tačiau įgyvendinimas tų teisės aktų antruoju lygiu yra nemažiau svarbus dalykas. O tam, kad galėtume mes tai padaryti, kad mes galėtume tinkamai viską įgyvendinti ir prižiūrėti reikalingi finansai. Ir visa tai turi būti nustatoma um, teisiniu lygiu. Ačiū. Ar būtų kokiu nors kitų komentarų? Jeigu ne, tada kitas klausimas. Pone Vimber. Ačiū, pone pirmininkė. Na, džiugu ir nuostabu, kad gavau galimybę užduoti dar vieną klausimą. Todėl užduosiu tai, ko nespėjau paklausti. Ponui Enrijos klausimas skirtas. SFTR sritis. Aišku, EBA Europos bankininkystės institucija EBI dirba ir kitose sritise, bet kaip jūs įsivaizduojate turėtų būti ribojama rizika, nes um, trejato dėrybų metu CSD, tai yra um, centrinius depozitoriumus, nebuvo sutarta atskirti. Uh, ir pagal komisijos vertinimą turėtų būti naudojamas kombinuotas modelis, bet labai įdomu, kaip viskas vyksta, kaip yra su reguliavimo techniniais standartais. Kiek jų laikomasi, per kiek laiko jie visi bus parengti ir kaip bus įmanoma užtikrinti jų įgyvendinimą. Ačiū. Labai ačiū už klausimą. Nu, mums tikrai labai sunku. Jūs žinote, kad mes vykdėme viešasias, surinkėme viešasias konsultacijas, bandydami pasiūlyti uh, kriterijus. Uh, tiems, kurie teikia bankų paslaugas. Ir konsultacijų metu mes gavome pakankamai daug informacijos, dabar bandome parengti galutinį pasiūlymą. Reikės e, balsuoti tikriausiai jau kitą mėnesį dėl mūsų galutinių rekomendacijų. Aišku, jūs galite ir e, patys dalyvauti jūs turite nebejotinai. Svarbus dalykas yra likvidumo įvertinimas, bet dar nepamirškite, kad vertinant likvidumą reikia atkreipti dėmesį į tokį veiksnį kaip e, valiuta, kokiomis valiutomis operuoja institucijos ir įvertinti kiekvienos e, po, po, poveikį kiekvienai pozicijai būtent e, per valiutų kurso sviravimą. Ačiū, Eva Palnova toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Per pastaruosius mėnesius ir politikai, ir institucijos labai pradėjo nerimauti dėl MIFID 2, kuris reikalauja, kad sandorio šalis viešai skelbtų apie likvidumą. Ypač atrodo nerimaujama dėl ribų, kurios yra nustatytos vertybiniams popieriams. Tai yra per kada jau informacija apie vertybinių popierių likvidumą turi būti skelbiama. Ypač obligacijų likvidumą turi būti skelbiama nes likvidumas tose rinkose yra pernelyg žemas. Kiek aš žinau, turi pasirodyti techniniai standartai, kurie leistų įvertinti obligacijas ir nustatyti jų likvidumą. Ar jūs manote, kad sugebėsite patenk, pateisinti sektoriaus lūkesčius ir um, sugebėsite suderinti šios du dalykus - likvidumą ir skaidrumą? Jeigu sistema bus nepatvirtinta, tai kokie, kokios tada yra kitos galimybės, galėtų, kurios galėtų būti taikomas tiek sektoriuje, tiek e, kuriomis galėtų disponuoti Europinės institucijos. Atsakymas. Taip, jūs e, aišku teisingai pasakėte, kad MIFID reglamentuoja finansinės rinkas ir labai didelė dalis taisyklių yra skirta vertybinių popierių klausimams. Tačiau obligacijos labai skiriasi nuo akcijų. Nepamirškite, kad obligacijomis priekiaujama daug laisviau. Ir jeigu jau imamasi kažkokios, kažkokio reguliavimo, tai turi būti labai gerai apgalvota visa sistema, nes yra tokių vertybinių popierių, kurių likvidumas mažesnis, kitų didesnis. Nes jeigu staiga bus neapgalvota sistema įvesta, tai e, tada gali būti ir neigiamas poveikis. Pastaruoju metu Europos parlamentas labai pradėjo domėtis šia rinkos dalimi. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką jeigu jūs įvertinsite MIFID 2, tai pagrindinis šios direktyvos tikslas yra užtikrinti e, skaidrumą obligacijų rinkoje, vertybinių popierių rinkoje. O tai reiškia automatiškai, kad likvidumas turės išaukti, nes investuotojai galės lengviau pasirinkti, kur investuoti. Mes labai e, kruopšiai viską vertiname Ir a, nebejotinai, kad Europos a, a, bankininkystės reguliuojant instituciją turės priimti sprendimą, nes reikės nutarti, kokie, kokios obligacijos yra likvidžios, kokios ne. Bet turiu pasakyti, kad tik tai 5 procentai obligacijų rinkos 5 procentams obligacijų rinkos bus taikomas dabartinės MIFID 2 skaidrumo taisyklės. Kaip įvertinti likvidumą? Na, yra visa virtinė kriterijų, kuriais yra naudojamas ir juos reikalinga gal kiek ir peržiūrėti kad būtų galima atitinkamai tvarkyti ir techninius standartus. Ačiū. Kora Van Juvenhoisen. Um, Ačiū pirmininkė, noriu pratesti klausimą, kurį uždavė kolegos Danuta Hübner ir Konstantin Weisecher dėl to elgesio, kai yra siekiama geriausios gražos, naudingumo. Man atrodo, kad tai yra tikrai didžiulis pavojus, ypač mažų palūkonų aplinkoje dabar. Tai mano klausimas yra toks, kokių matote ženklų, pavyzdžiui, ir iš tikrųjų yra toks tarp draudikų ir pensijų fondų toks siekis geriausią naudą rasti. Ir galiausiai dėl pensijų, pensijų fondų ir gyvybės draudimo. Uh, Mm, matome, kad e, diskontuoti tarifai atsakomybės pusėje mm, didėja. Ar jūs galvojate, kad Europos dabartiniai tarifai, galvojant apie labai ilgalaikės, mm, e, ilgalaikės įsipareigojimus, kai jie yra diskontuojami, ar yra kažkoks tai atsakomybės elgesio pasikeitimas iš tarifų pusės, ar yra čia pavojus ir kiek jūs galvojate, čia gali būti problemų. Ir paskutinis klausimas irgi dėl tos bendros ataskaitas, jūs para, kurią jūs parašėte dėl rizikos ir pažydžiamumo. Ir čia pasakyta, kad priežiūros tarnybos turi holistiškai ir lakščiai pažiūrėti į mm, draudimo ar pensijų fondų mokumą. Aišku, tai Tai yra puikus toks sakinys, tačiau ką jūs turite omenyje, kas yra toks holistiškas ir lankstus požiūris? Ar priežiūros institucijos turi daugiau lankstumo taikyti diskontuotams tarifams, ar galvojate, kad čia reikia dėl mokumo lygio kažkaip lankščiau žiūrėti, reikia agreguoto kažkokio galaikio požiūrio kitokio, galvojant apie mokumo lygio paskaičiavimą? Taigi, apie kokius aspektus jūs čia kalbate? Uh, Ačiū. Aišku, tai labai svarbus klausimas. Dėl to didžiausias naudos ieškojimo mm, mes ir iš kokybinio, ir iš kiekybinio požiūrio taško tai pažiūrėjome. Taigi, galvojant apie e, kiekybinę pusę, tie skaičiai, kiek mes bandome surinkti iki metų pabaigos, išreikš e, realią situaciją, bet kol kas nematome, kad masiškai būtų keičiamas elgesys nuo to normalaus, ką mes anksčiau matėme investicijų srityje draudim, draudikų, iš draudikų pusės, kad būtų masiškai ieškoma naudos. Bet, na, aišku, reikalingas dialogas su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir sektoriumi. Ir Mes matome investicijų kai kuriuose srityse, kurios nėra tradiciškos draudimo sektoriuje. Tai didėja rizika, galvojant apie kreditus, per susitarimus su bankais, taip pat per tiesioginius kreditavimo elementus, infrastruktūra irgi vejasi. Taigi mes matome tam tikrų pasikeitimų ir mes tikimės, kad iki metų pabaigos turėsime konkretesnių skaičių, kad galėtumėm mm, aiškiau pasisakyti apie šią situaciją. Dabar dėl atsakomybės kitimo ir galiausiai tai tarifų, kas yra gal, tas galias, tinkamiausios normas pagal uh, Solvency 2, galvojant apie Solvency 2 ir Omnibus 2, uh, buvo siekiama kovoti su procikliškais elementais, kad uh, sistema labiau atitik, nuseklesnė būtų rinkos požiūrį. Taigi, galvojant apie um, normą, uh, visiškai aišku Omnibus 2, kad um, galiausiai tas, tas ta, ta norma į priekį turi būti stabili, kad nebūtų um, procikliškumo ir didžiulio pažeidžiamumo. Ir mes um, konsultavomės ir uh, taip pat uh, Ir kai rengėmės e, Solvency 2 paskelbimui, mes žiūrėjome visą riziką ir mes galvojame, kad šios sistemos įsigaliojimą mes naudosime galutinį, tą, galutinę tą normą priekį. Mes galvojame, kad tai yra svarbu kalibruojant visą sistemą. Tai turi būti, aišku, tai, tai buvo ir jūsų sprendimo parlamente pagrindas dėl Omnibus 2. Bet tuo pat metu mes žiūrime ir į metodiką, kuri naudojama e, skaičiuojant UFR Jau dabar įvyko tos pirmos techninės konsultacijos ir mes mm, per 2016 tus metus pateiksime daugiau informacijos, daugiau konsultacijų, mes susiremsime savo daugiametę patirtimį ir savo skaičiavimais, mes pažiūrėsime, aišku, turėsime atsižvelgti situaciją, galvojant apie taikomus faktorius ir realią gražą ir ilgalaikę infliaciją ir taip toliau. Tai, ką mes turime dabar, mes dabar atlie... vykdome peržiūros procesą, Ir tie nenumatyti padariniai, perinant nuo Solvency 1 prie Solvency 2, mes galvojame, kad kol kas geriau būtų išlaikyti tą normą, kurios per visas studijas ir poveikio vertinimus buvo nustatyta kaip tinkama Solvency 2. Dabar dėl to holistiško požiūrio į atsakomybę ir mokumą čia labiau galvojam apie pensijų fondus, nes draudimo fondų atveju mes jau turime konkrečius elementus, kurie yra sistemoje, tai yra sistemos dalis, dėl perinimo laikotarpio, dėl susigražinimo laiko, išsieškojimo laiko, kaip um, priežas institucijos turi su tuo dirbti, ką EOPA turi daryti. Dėl pensijų pusės, kaip jūs žinote, to elemento nėra, dėl maukumo elemento, kas yra direktyvoje. Tai mes dabar būtent ir dirbame dėl to holistinio strateginio požiūrį mokumą kas būtų taikoma pensijų fondams, kad būtų galima labiau priartinti jų vertinimus prie realybės, nes realybė aiški. Kai žiūrime į tos ilgalaikius įsipareigojimus iš realistiškesnio požiūrio taško, tai yra tik tai du būdai finansuoti juos. Arba didini įnašus, arba mažini išmokas. Kitokio varianto nėra. Uh, Ir aišku, kad tai turi būti, vis, užtikrintas turi būti visiškas skaidrumas. Tai nereiškia, kad m, mm, priežiūros požiūris turi būti nelankstus. Ne, juk eina kalba apie il, tikrai ilgalaikius įsipareigojimus. Tačiau tam, kad būtų priimti tinkami sprendimai, mums reikia skaičių. Ir mums reikia realistiškesnio įvertinimo, todėl mes ir vadiname tai tokiu holistišku požiūriu įsipareigojimus ir mokumą pensijų fondų srityje. Ja. Ačiū ir pabaigai, Peter, klausimas. Vielen Dank. Meine letzte Frage richtet. Labai ačiū. Tikrai paskutinis klausimas. Pone Andrė, balandžio 14. Mansarkas, jūsų vykdomasis direktorius dalyvavo kon posėdį ir mes kalbėjome apie mm, gyvenimo standartų projektą 163 straipsnį ir uh, Man tada, kas buvo svarbiausia, tai ką daryti su mažomis kredito reitingavimo agentūromis palyginti su didelėmis. Pavyzdžiui, dėl standartų, kurie nustato nuo savo kapitalo reikalavimus. Ir čia problema, aišku, yra, kai nekalba apie kredito reitingavimo agentūrų įvertinimą, ar mes galime mm, tiesiogiai pri, užtikrinti tiesioginį pritaikymą, tiesioginį perkelimą. Ar reitingavimo agentūra gali duoti trigubos A įvertinimą? Jeigu būtų minimali riba, kur nustatyta e, techninių standartų projekte, tai tos mažesnės agentūros negalėtų net e, įsiterpti į rinką, nes jos neturėtų tos minimalios ribos, kuri reikalinga, kad reitingavimą galėtų daryti. Tai aš norėčiau išsiaiškinti, ar dabar yra patobrintos tos taisyklės. Mes galvojame, kad mažesnės reitingavimo agentūros patirs konkurencinių mm, problemų. Buvo išryškinta ta problema. Reikia stambiųjų reitingavimo agentūrų dominavimą kažkaip sugriauti. Ir tai noriu paklausyti, tuose techniniuose standartuose, kiek jūs uh, galvojate apie. Mm, apie mm, suteikimą laiko, per kurį nėra taikomi tie reikalavimai. Ar yra kažkokiu tai planu to klausimu? Labai ačiū už Jūsų klausimą. Tai tikrai labai delikatus klausimas. Jis buvo aptartas ir, ir, ir, ir ir jūsų rašte tas buvo ir iškelta ir, ir su komisija apie tai buvo kalbama. Kalbant iš rizikos vertinimo požiūrio taško, kas mums rūpi, ko mes siekiame, kad būtų tokie reikalavimai, kurie atspindėtų poreikį turėti tvirtą rizikos įvertinimą. Ir rizikos įvertinimas yra daug tvirtesnis, jeigu turi daugiau kokybiškų domenų tam padaryti. Tai mes taip suprantame, kad um, tai reiškia, kad kai eina kalba apie naujai įsikursus reitikavimo agentūras, galbūt jiems yra sunku įvykdyti tokius reikalavimus, pavyzdžiui, teikti mm, reitingus um, aukščiausiai klasiai, pavyzdžiui. Aišku, tai neturėtų būti kažkoks labai baisus suvaržymas toms agentūroms plėtoti savo veiklą, bet mes suprantame, kad tai yra tam tikras suvaržymas. Mes suprantame jūsų išsakytą susirūpinimą ir dabar mes dirbame, kaip jūs ir sakėte, rengdami pasiūlymą, kad būtų surasta tinkama pusiausvėra. Ir tas laikotarpis, per kurį būtų švelniau taikomi reikalavimai, būtų iš tikrųjų toks elementas, kuris galbūt leistų užtikrinti tą pusiausvyrą. Mes galvom apie tai. Kas mus labai neraminam, tai yra uh, to standarto nuoseklus dėrėjimas su e, CRA, vertimo VP e, poreikiams. Reikia suderinti tos du požiūrius tai reikia užtikrinti nuoseklumą ir rasti būdą, kaip judėti į priekį. Galbūt tas, būtent tas principas, kad būtų tam tikras laikotarpis, kai šioliau taikomi reikalavimai, galbūt būtų sprendimas. Aš noriu pasakyti, kad dėl to klausimo mes tikrai deriname pozicijas, nes toks pat laikotarpis, kuomet šioliau taikomi reikalavimai, būtų ir pagal Solvency 2 taikomas. Like. Labai ačiū, noriu labai jums visiems padėkoti. E, Steven, Andrė ir Gabriel už labai vaisingus išsamius pasikeitimus nuomonėmis. Tikrai negaliu jų dabar apibendrinti. Labai daug svarbių klausimų buvo aptarta ir mm, mes turėsime tęsti mūsų diskusijas, dialogą. E, noriu pabrėžti tik tai vieną paskutinį momentą tokį dėl išteklių. Mes tikrai išgirdame, ką jūs pasakėte galvojant apie viso reikalo dvasę, logiką, tai aišku, jūs turite turėti pakankamai išteklių, kad galėtumėt dirbti šiais lasmiais, kurie yra lemiamas svarbos. Jeigu mes norime pasiekti tikslų, įveikti tuos iššūkius, kurie mūsų laukia, mes turime mm, turėti tokią sistemą, kuri būtų pakankamai finansuojama, taigi mes tikrai labai remiame jūs šio klausimu. O dėl kitų klausimų, aišku, tęskime dialogą. Labai dėkoju už labai įdomų pasikeitimą nuomonėmis. Thank you. I will go quickly to the announcement and then to the vote. Kągi, <clears throat> dabar mes balsuosime. Ir dar prieš tai noriu priminti, kad kitą ketvirtadienį nuo 10 iki pusės pirmos vyks uh, jungtinis su taksi komitetų posėdis. E, Posėdėje dalyvaus komisijos pirmininkas Junkeris, taip pat Centrinio banko valdytojas, mes svarstysime su mokesčių susijusius reikalus rytoj. Nuo 15 iki 17 valandos mes pasikeisime nuomonėmis su nacionaliniais parlamentais, kai svarstysime Europos semestro pranešimą. Taigi Reikia pagalvoti, kaip pasirūpinti svečiais per pietus, nes jiems tai rimtas įvykis. Dar vienas dalykas, tai yra mūsų preliminaraus posėdžių kalendoriaus tvirtinimas. Jūs gavote lentelę ir tikiu, kad kad galime ją patvirtinti, nes jokių pastabų negavau. Dabar aštuntas klausimas. Pakartotinis konsultavimasis. Dėl, kaip jūs žinote, buvo pasiektas politinis susitarimas dėl draudimo tarpininkavimo. Dabar a, parlamentas pasiekė teigiamų rezultatų ir mes norime pasimeikinti pranešėją Wernerį Langeną ir jo visą komandą ir dabar turime balsuoti pagal procedūrą. O Wernerio Langen, kadangi nėra, ponas Bursanhausas kalbės, prašom. Ačiū. Ponas Langenas šiuo metu važiuoja į Briuselį, tačiau įstrigos pustyje todėl aš kalbėsiu jo vardu ir kalbėsiu trumpai. Jūs žinote, kad pasiektas e, kompromisas dėl draudimo tarpininkavimo paslaugų ir nau, e, tam susitarimui parlamentas gali pritarti, nes numatyti minimalus vartotojams e, apsaugoti skirti standartai, tai yra kokią minimalę informaciją vartotojui reikia pateikti ir ta, ją turi pateikti draudimo tarpininkai. Taigi mes pasiekėme susitarimo, suradome kompromisą ir galime balsuoti. Ir ponas Langinas labai paprašė padėkoti atskirai šešėliniams pranešėjams ir visam e, komiteto sekretoriato personalui, Vanesai, Malikai ypač, Andrės, kurie daug padėjo pasiekti kompromiso. Ačiū. Kągi. Aš irgi prisijungiu prie padėkos, kurią siunčia ponas Langenas. Noriu padėkoti sekretoriatui, kuris mums visada labai gerai talkina. Taigi Dabar galime balsuoti, balsuos tik nariai. Pirmiausia, patikrinkime balsavimo sistemą, ar jinai gerai veikia. Taip, gerai. Tada mes galime balsuoti, nes sistema veikia. Vardinis balsavimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. 31 už, 4 susilaikė. Rezultatas tikrai labai geras, labai ačiū. Ir aišku, plenarinėje sesijoje vyks kitas balsavimas dėl draudimo tarpininkavimo direktyvos pranešimo. Dabar mes pereikime prie devintojo darbo tvarkės klausimo. Gal pirmiausia, aš pasakysiu keletą e, žodžių. Devintas klausimas. Deleguotojų aktų ir įgyvendinimo priemonių tikrinimas. Jūs žinote, kad šiuo atveju mes kalbame apie PRIPS. Nematau kolegės Bereš, nes e, ESA ir komisija parengė tam tikras priemonas mažmeninių investicinių produktų ir draudimo produktų sritise, kitaip sakant, PRIPS sritise ir šiandieną mes didžiausią dėmesį būtent šitiem aspektam skirsime ir kokie turi būti pagrindiniai informaciniai dokumentai sąsajoje su investicijų produktais tam, kad būtų galima geriau apsaugoti vartotojus. Aišku, šis rytis yra viena iš tų sričių, kuriai tarp sektorinis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Be to, taisyklės numato draudimo e, sektoriuje tam tikrų galių pagal MIFIR direktyvą. Ir šiandieną konkrečiai reikėtų apsvarstyti techninį dokumentą, kurį e, trys e, Europos priežiūros institucijos bendrai paskelbė visai neseniai nes ten labai aiškiai aptariama, kokia informacija turi būti atskleidžiama ir kaip tai turi būti daroma. Daugiausiai, aišku, svarstoma iš techninės e, pusės nes reikalinga informacija tam, kad būtų galima įvertinti riziką. Konsultacijos baigėsi rūpiučio 7, todėl dar ne visi rezultatai tų konsultacijų išanalizuoti. ir um, galutiniai rezultatai bus paskelti kitų metų kovo 21 dieną. Taigi techniniai standartai ir jų pagrindiniai elementai. Kas svarbu yra rinkos subjektams ir ką apie tai manome mes. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešiai ir jungtinio komiteto atstovas čia yra, taip pat ir atitinkamo generalinio direktorato atstovas. Taigi, pirmiausia, um, trijų institucijų priežiūros um, atstovai suteikiu žodį, jums bus skirta 15 minučių, o po to e, visi galėsite užduoti ir klausimų. Prašom. Ne, pirmiausia komisija pasisakys, sako pirmininkas. Prašom. Pone Gertneri. Ačiū, ponios ir ponai. Labai džiaugiuosi, kad galiu jūs informuoti kas nuveikta PRIPS srityje praėjusiais metais. PRIPS idėja labai paprasta. Tie, kurie taupo pajamas, turi gauti labai aiškę ir paprastą informaciją apie tai, kaip kokia rizika gali būti susijusi su įvairiomis investicijomis ir ką, kiek jie turės sumokėti už paslaugą. Taigi pirmą kartą yra įvedama informacija, kurią turi pateikti e, investuotojai nepriklausomai nuo investicijų dydžio ar pobūdžio, nepriklausomai nuo to, ar tai yra struktūriniai produktai ar kitokie. Visą tai sėtina taip pat, ta informacija yra susijusi su finansinėmis priemonėmis, kurios naudojamos jų duodamų pelnų ir taip toliau. Taip pat po 16 metų gruodžio 31 dienos investuotojai turės laikytis taigi tokių taisyklių nors ir sudėtinga, bet prips atveju bandoma taip pat sutvarkyti ir žargono reikalus, nes žargono šios ryties yra gana sudėtingas. Ir reikalaujama, kad informacija būtų pateikta, bet jos apimtis apsiribotų trim puslapiais. Parlamentas numatęs buvo ir e, smulkesnių detalių, e, e konsultacijų metu ir mano kolega apie tai pakalbės. Ašgi norėčiau trumpai paaiškinti, kai darbą atliko komisija, kad EPI e pagelbėtų tam, kad rezultatai tikrai būtų vartotojui naudingi, pirmiausia, mes atlikome tyrimą ko reikia vartotojams ir ką gali teikti sektorius. Ir tas tyrimas buvo uh, vykdomas taip, kad galima būtų įsiaiškinti labiausiai reikalingus dalykus, kokios informacijos labiausiai vartotojams reikia apie investicinius produktus. Tyrimas apėmė 15 valstybių narių pagal tam tikrą atrankos modelį, atsižvelgiant į valstybių narių specifines sąlygas ir prips rinkos išsivystimą. Nes e, pagrindinė informacinis dokumentas turi apriepti bendrąją informaciją. Buvo e, analizuojami tokie produktai kaip struktūriniai produktai, taip pat gyvybės draudimo produktai ir kai kurie kiti, kad būtų galima įsiaiškinti kokią informaciją labiausiai reikėtų pateikti. Tyrimo rezultatų įvertinimas dar nebaigtas, bet kai kalbame apie riziką, tai vartotojai, vartotojai pageidauja, kad būtų labai aiškus bendrėjai rodikliai pateikiami, kad ta informacija nebūtų apsunkinta detalėmis. Ir būtent rizikos įvertinimas rizikos įvertinimas ir yra vienas e, pagrindinių dalykų. Tai yra paprastas rodiklis, kurį labai gerai supranta vartotojas, ypač kolektyvinių investavimo priemonių atveju nes klasifikuojant e, e, produktą reikalinga priskirti jam tam tikrą rizikos kategoriją, kuri sviruotų nuo vieno iki septynių. Ir dar vienas dalykas, tai labai svarbu išskaidyti rinką, kreditai ir likvidų, rinkos kreditavimo ir likvidumo riziką. Dar vienas svarbus dalykas, kuris išryškėjo derantis dėl PRIPS, yra a, tai, kad reikalinga numatyti geriausią veiklos modelį. Ir geriausias veiklos modelis yra tas, pagal e, kuri, kai nurodoma, kokie yra, e, koks yra gaunamas pelnas. Tai yra po mokesčių atskaitimo. Dabar kainodaros informacija. Vartotojams labai dažnai sunku susigaudyti, nes yra labai įvairios e, kainos, įvairios išlaidos, yra vienkartinės išlaidos, nuolatinės atsitiktinės išlaidos ir vartotojas pageidautų, kad išlaidos nebūtų taip smulkiai skaidomos, o būtų pateikiamas bendras skaičius. Dabar mūsų rangovai, tai yra Londono ekonomikos mokykla ir IPSOS, galutinius rezultatus analizuoja ir mes planuojame tyrimo medžiagą paskelbti jau spalio mėnesį. Taigi tiek iš mano pusės ir labai Jums ačiū uždėmesio. O dabar aš suteiksiu žodį priežiūros institucijų atstovui. Taip, iš tikrųjų, trumpai pristatysiu prieps darbą trijų valdžios institucijų atžvilgių, iš, iš mūsų požiūrė taško ir kitų institucijų pirmininkai irgi čia galės atsakyti jūsų klausimus. Gerbimi Europos parlamento nariai, ponės ir ponai, džiaugiuosi šią progą, kadangi esu trijų priežiūros institucijų dabar mm, pirmininkas, kad galiu jums pristatyti darbą dėl PRIPS, regla, mažmeninės ir draudimo investavimo produktų paketų reglamento ir PRIPS pagrindinės informacijos dokumento darbas ir vienas iš svarbiausių projektų. Aš galvoju, kad tai, kad PRIPS KID pagrindinės informacijos dokumentas daugelį atveju bus didžiausias esos darbo įrodymas eiliniam piliečiui ES. ESA pradėjo savo parengiamąjį darbą dėl PRIPS dar 2012 metais ir paskui intensyvino pastangas dėl politinio sutarimo, dėl PRIPS reglamento 2014 balandį. Noriu pabrėžti, kad ESA laikės e, atviro ir skaidraus požiūrio ir e, buvo ir du diskusijų dokumentai paskelbti, sukurtas bendras ekspertų tinklas, apjungiant ir vartotojų atstovus, ir akademikus, ir šio sektoriaus atstovus, ir tai yra labai svarbu. Noriu pabrėžti, kad ESA taip pat nu, gauna daug naudos ir iš Europos komisijos vartotojų apklausos viso to tyrimo, ką jums ką pristatė kalbėtojos. Ir labai svarbu, kad iš tikrųjų buvo grįžtamo informacija iš realių vartotojų. Manau, kad visi sutiksime, jog m, mm, kit informacijos sėkmė priklausys nuo dokumento turinio pristatymo. Mes aptarė tas pastangas dėl abiejų šitų požiūrio taškų ir, tai, aišku, terminas buvo 2016 m. Kovo, 16, kovo 31 nustatyta. Ir mums dirbant paaiškėjo, kad tarp šių RTS ir taip pat tų, kurios yra susijusios su kiek peržiūra ir pakeitimu, kiek pristatymu, yra didžiulis ryšys. Ir aš noriu bendro komiteto vardu pasakyti, kad mm, mes galvojame, kad reikia mm, suderinti terminus dėl visų RTS e, ir esą dabar, visos esą dabar dėl to dirba. Mes norime, kad būtų visapusiškas paketas pateiktas kovo pabaigoje ir mes susisieksime formaliai su komisija ir abiem teisės aktų leidybos institucijomis. Noriu tarti keletą žodžių apie svarbiausias temas, e, ką esu aptarė ir aš noriu pasakyti, kad diskusijos toliau tęsiamos yra tarp mūsų ir galutiniai sprendimai bus pristatyti e, galutinėme konsultacinėme dokumente, kol kas dar nėra nuspręsta galutinai. Aš noriu parlamentarams e, maždaug apibūdinti, kurie kryptimi judame ir tikrai labai atsižvelgsiu visus jūsų komentarus ir pradėsiu visų pirma nuo rizikos atskleidimo, paskui kalbėsiu apie išlaidas ir gražą. Taigi dėl rizikos. Um, yra visiškai aišku, kad rizikos um, rodiklis KIT bus vienas iš pagrindinių elementų, kuriuos įvertins vartotojai priimdami savo investavimo sprendimus. Mes žiūrime, kaip geriausiai reikia pristatyti rizikos rodiklius KIT, kokia turėtų būti metodika naudojama skaičiuojant rizikos lygį kiekvienam produktui. Galvant apie pristatymo pusę, mes vadovausimės iš esmės vartotojų grįžtamąją informaciją, kurią aš tik ką paminėjau iš tos apžvalgos. Ir mes galvojame, kad paprasčiausias pristatymas, pateikimas yra geriausias. Dėl metodikos yra dabartinėme techninėme diskusijų dokumente pristatyti e, trys variantai ir jie yra svarstomi. Vienas variantas būtų panaudoti tiek e, kiekybinius, tiek kokybinius kriterijus. E, kiti variantai būtų grinai tik tai kiekybiniai. Mes analizuojame grįžtamą informaciją savo techniniam diskusijų dokumentui ir mes norime susiaurinti savo pasirinkimą variantus ir atsižvelgti į skirtingus pripsų Mm, e, skirtingas rūšis. Aš noriu pasakyti, kad aišku, nėra tobulo sprendimo, kai kalba apie rizikos atskleidimo iššūkius. Aišku, reikės e, kompromiso. Nu, aišku, kuo paprastesnis yra pateikimas, pristatymas, tuo aiškesnis yra dokumentas, bet aišku, labai svarbu pateikti ir patikimą tvirtą, aiškę žinę dėl rizikos. Tai yra labai svarbu, sukuriant e, mažmeninių investuotojų pasitikėjimą. Ir mes galvojame, kad uh, tikrai galutinis pasiūlymas bus labai reikšmingoje ženklas žingsnis į priekį. Dabar išlaidos. Mes žinome, kad daug vartotojų neatkreipia pakankamai dėmesio į išlaidas, kai priima savo investavimo sprendimus. Ir iš to požiūrio taško tai yra labai svarbu, kad pris reglamentas galiausiai numatys tai, kad informacija dėl išlaidų būtų pakankamai aiškiai matoma kit. Mes galvojame, kad vartotojai susiduria su didžiuliu iššūkiu vertindami informaciją dėl išlaidų, ypač kai lygina skirtingų produktų um, išlaidas, kai skirtingos yra išlaidų struktūros. Mes galvojame, kad Didžiausias iššūkis yra sutelkti dėmesį RTS dėl išlaidų atskleidimo. Pagrindinis tikslas yra pateikti įsame informaciją dėl išlaidų per suvestinį išlaidų rodiklį. Ir čia reikia tiek, numatomas, tiek numanomas, tiek aiškiai išreikštas išlaidas apimti. Labai svarbu yra ir vienkartinės, ir visas einamasias išlaidas apimti. Mes galvojame, kad e, tikrai galėsime pagerinti skaidrumą ir užtikrinti vienodas veikimo sąlygas skirtingiems produktams. Dabar dėl būsų bendro darbo dėl prips. Mes turime atsižvelgti į specifinės e, kai kurių produktų savybės. Kalbant apie išlaidas, čia gera, geras pavyzdys būtų, pavyzdžiui, pavyzdžiui, draudimo produktų biometrinė rizika um, ir uh, uh, papildomas išlaidas dėl to. Mes turime atsižvelgti, aišku, apie tai, kai eina kalba apie investuotojo tinkamą informavimą. Na ir galiausiai dar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie mm, e, prie galimos gražos atskleidimą. Mes vertiname įvairius variantus, kaip atskleisti tokią informaciją. Tai yra, kas būtų jeigu scenarius ar tikimybės scenarius arba kažkoks tai dviejų variantų derinys. Dėl pirmo varianto produkto teikėjai apibūdina apibūdintų, kaip tas produktas elgtųsi esant skirtingoms rinkoms, rinkos sąlygoms, tačiau nebūtų pateikiama informacijos, kiek kuris scenarius yra tikėtinas. Antras variantas būtų apibriežti scenarius, kurie mm, skleidžiami kit pagal tikimybę, kokia būtų galima graža. Ir pagal šį požiūrį tada ta tikimybė gali, arba ne, ar, gali būti atskleista arba nekit. Ir čia um, vykstanti, dabar, vykstanti vartotojų apžvalga rodo, kad um, galėtų būti tikrai tai realus iššūkis mažmeniniams investuotojams suprasti, kiek yra ta tikimybė, kok, kokia ir kuo paprastesnė informacija, tuo geriau. Tai, tai būtų gal trumpas toks mūsų pristatymas ir dabar labai lauksiu jūsų komentaro, komentaro dėl prips. Labai ačiū, ponė Meijer. Dabar suteiksiu žodį ponui Baje. Dar ponas Nidermanas turi išvykti uh, be penkių minučių šeštą valandą. Nežinau, kiek jūs ketinat kalbėti. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, žiūriu, žiūriu į pirmininką, tačiau klausimas prelegentui. Jūs žinot dėl informacijos e, investuotojams yra teisės akto projektas, e, kuria, e, su kuriuo dirbo kartu ir Europos parlamentas. Vėlgi ten išvardyti visi e, investuotojams pateikiamos informacijos reikalavimai. Ir čia svarbiausias dalykas, būtent mūsų dėrybininkų grupė reikalavo štai ko kad tas informacinis dokumentas e, buvo skirtas tam, kad investuotojai galėtų priimti tinkamus investicinius sprendimus ir, tam, ir kad kartu e, įstaigos galėtų parduoti savo produktus. Ir čia dabar svarbiausi dalykai, vėlgi rizikos e, rodiklių atranka, produkto, produkto, e, produkto e, tiesiog gražos klausimas ir panašiai. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl pelno paskirstimo. Būtent vėlgi, kai apskaičiuojama rizika pagal tam tikrus produktus. Ir Europos parlamentas savo laiku sakė, kad čia reikėtų laikytis e, vėlgi atsižvelgti į atitinkamo produkto e, tiesiog tai, kaip jis buvo praeitįje, kokią, kokią gražą teikė, e, kaip vienas kriterijus ir kartu atsižvelgiant į dabartinės rinkos sąlygas. Ir vėlgi reikėtų įvertinti visus rizikos faktorius, nuspėjamumą būtent produkto veiklos galima, galimus praradimus. Tad gal jūs galėtumėt paaiškinti, kuo pranašesnis šitas požiūris ir kokių kliūčių yra tam, kad jis, jo būtų laikomasi ir kartu vėlgi, kaip tada būtų galima vertinti būtent to informacinių, informacinių dokumentų paketo kokybę. Ačiū. Dabar ponas Niedermayeris. Labai ačiū. Ir aš dabar kalbu sekam vardu. Pirmiausia, ponia Pietikainen, jos vardu kalbu, ji nori padėkoti už tikrai gerą darbą, jis atitinka pirmo e, lygio sprendimus. Ji pritarė čia e, trijų rūšių rizikai, tačiau dėl pateikimo dokumentų, tai gal tie dokumentai galėtų būti pateikiami kartu, kad geriau būtų suprantami vartotojams. Be to, laiko klausimas labai svarbus ponios pietikainen atžvilgių, kadangi rizika keičiasi per laiką ir būtent į tą reikėtų atsižvelgti, pasitelkiant konkrečius modelius. Pavyzdžiui, vertinant, sakykime, turto klausimą, pavyzdžiui, sakykime, kokios naftos bendrovės produktai palyginti, palyginti su, sakykime, aplinkosaugos e, įmonių veikla. Tai čia vėlgi kalbam apie skirtingą riziką ir tokiu būdu skirtingus rizikos rodiklius. Be to, dar norėjau paklausti, ar, man, matėt, ar manot, kaip būtų galima page, tiesiog padaryti tuos rodiklius labiau matomus. Dabar dėl produkto tiesiog veiklos scenarijų ir išlaidų klausimo. Tai poniai Pietikainin atrodo labai svarbus E, yra išlaidų scenarius. Jai labai svarbu yra štai kas, kad išlaidų tas akumulacinis pobūdis, kad jis būtų kuo platesnis. Nes praeitį matėm, kad išlaidų kumuliatyvinis pobūdis iš tikrųjų labai sunkiai suvokiamas vartotojams ir investuotojams ir labai sunku e, suvokti būtent išlaidų e, kumuliavimąsi ir todėl kaip e, būtų galima tiesiog sukurti paprastesnį būtent įvairių modelių scenarijų. Tad tokie būtų ponios pietikainant klausimai. Labai ačiū. Dabar ponia Svimbor. Ačiū ponia pirmininkė. Aš kalbėsiu e, Ajat Kamalo e, šešėlinio pranešėjo vardu, jis šiandien negali dalyvauti, bet e, manyčiau, kad kalbant apie vartotojų apsaugą, tai mes, mums, mums šitas klausimas labai rūpi ir tai, kad čia kai kurių kolegų nėra, tai rodo, kad tarsi pro pirštus į tai žiūrima. Dabar vėlgi norėčiau padėkoti už tai, kad jūs atsakėt į anksčiau mūsų pateiktus klausimus. Tačiau mūsų visų tikslas yra štai koks, kad mes pateiktume, parengtume dokumentus, kurie tikrai būtų palankus vartotojams, e, investuotojams. Ir čia jau vyko dar e, papildomos viešos konsultacijos, tad e, ir norėčiau, kad daugiau tokių viešųjų konsultacijų būtų daugiau tam, kad prieš pateikiant galutinį pranešimo projektą, nes tai e, čia vėlgi tai padėtų kartu ir e, vartotojų palankumo vert, vertinimui, e, būtent tai pateikė komisija, šiandien pateikė. Tad norėčiau Mm, norėčiau, kad komitetui būtų pateiktas galutinis pranešimo projektas, nes greta teisės akto tai iš tikrųjų būtų labai vertingas dokumentas ir tokiu būdu mes geriau galėtume suvokti, kaip vartotojai, investuotojai priima sprendimus. Tad čia šiuo atveju tas kit svarbiausias informacijos dokumentas tikrai turėtų būti uh, E, naudingas vartotojams ir investuotojams. Be to, e, dabar per konsultavimuose procesą, tai mm, vėlgi buvo, buvo tiesiog išsakyta, išsakyta minčių dėl to, kiek dėl skaičių susijusių su, e, su konkrečiom išlaidom nes visos tos išlaidos, kurios gali šiaip jau išsipūsti, kad e, vėlgi turėtume užtikrinti tam tikrą mechanizmą, pagal kurį būtų galima teisingai palyginti išlaidą susijusią su konkrečiais produktais, kad nepainiotume obolių su kreušėmis. Tad e, manyčiau, svarbu yra štai kas, kai kalbam apie MIFID ir jo sąsąją su šiuo klausimu, tai pagal MIFID e, sandorio išlaidos turėtų būti kuo mažesnės bet kita vertus vėl ten ne, ne, ne, ne, ne, nesinaudojama konkrečiais e, atskirais skaičiais. Ir dabar tai, ką ponas Majoras pasakė, e, mane nuramino, kad vėlgi šis, šie PRIPS reikalavimai bus derinami su MIFID antrosios direktyvos ar reglamento reikalavimais. Be to, dar labai svarbu ir štai kas labai svarbu mm, suvokti, kokios apriepties produktai patenka į PRIPS pasiūlymą. Tikrai būtų labai naudinga žinoti apie tai. Ir galutinis klausimas, kurį pateikė e, Kamal. Jūs jau iš dalies atsakėt, minėdamas e, rizikos klases, o jis mane, kad e, tai bus grindžiama mm, kolektyvinio investavimo fondų mm, reikalavimais, nuostatomis nes čia šiuo atveju e, svarbu, kad investuotojai suvoktų rizikos klases, bet kartu labai svarbu, kad e, tų produktų siūlytojai nebūtų tiesiog apkraunami papildoma našta, jeigu būtų numatomas dar reikalavimas būtent pateikti papildomos informacijos apie rizikos klases. Labai ačiū, ponas Gygold. Mm. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu apsiriboti pasakydamas štai kuo. Kadangi konkrečiai mes neapibrėžime klausimų rato. Taigi, aišku, labai Jums ačiū už dokumentą, bet reikia kito dokumento, 130 puslapių dokumento ar 160 puslapių, kad galėtume įvertinti vos porą dalykų. Taigi matote, labai sudėtinga informacija išdėsėti trumpai. Ir kitas dalykas, kad labai didelė tikimybė, kad rinkoje atsiras daug blogų produktų. Todėl mes susidurėme su nemažu iššūkiu. Dabar dėl skirtingų išlaidų pateikimo variantų. Jūs sakote, kad gali būti vienas bendras skaičius pateikiamas, ir gali būti išlaidos skirstomos. Aš manau, kad pačios kainos mažinimas, išlaidų mažinimas, na, sunku jį suprasti. Ar jūs tokią išvadą padarėte po konsultacijų su vartotojais? Ir dar noriu jūsų paklausti, o kodėl nepasielgus paprasčiau? tai yra sumažinti sumažinti gaunamą pelną, nes jiem lengviau taip suprasti. ir bent jau gal atkris dalis problemų. Dar vienas dalykas - rizikos veiksniai kada rizikuojama ir ką už tai gausi. Viena iš, e, vienas iš rodiklių, kuris turi būti pateikiamas, tai tinkamo, e, tinkamo varianto scenarijus pagal pirmąjį lygį. Veiklos scenarijai nebejotinai gali tapti gana didelių iššūkių, nes prognozė veiklos yra sudėtingas dalykas. Tai kaip jūs įsivaizduojate finansinio produkto, kaip jūs įsivaizduojate, ar finansinio produkto uh, pardavėjas galės pateikti, pateikti galimus e, perspektyvinės veiklos scenarius. Na įdomu, ką komisija sugalvos, kokie bus standartiniai kriterijai. Ir nepakaks jų parengti, reikės užtikrinti, kad jie veikia, kaip jų taikymas bus užtikrintas. Dabar dėl rizika. Ar jūs darėte kažkokius tai tyrimus likvidumo ir ne, bandymų nepalankiojomis sąlygomis? Jeigu taip, tai kokie buvo tų um, vertinimų rezultatai, nes kaip aš suprantu, yra du svarbiausi dalykai. Bent jau priežiūros institucijų vadovai apie tai sakė. Būtent tvari, in, tvarios investicijos vis dar kelia nerimą, todėl kad netiek daug investuojama rinkose. Todėl reikia labai gerų kriterijų, jeigu mes norime užtikrinti tą tvarumą. Bet kaip aš supratau, tvarumo užtikrinimo rodikliai nėra parengti. Ir priežiūros institucijos tik pradės savo darbą, nes pati deleguotojų teisės aktų pri, e, prieimimo procedūra yra pernelyg sudėtinga. Bet aš manau, kad mes iš vienos pusės gal nustokime pudruoti čia nosytę ir pagalvokime, kaip iš tiesų veikti toje rinkoje. Ačiū, ponia Giglai. Dabar pirmiausia suteiksiu žodį komisijai, ponas Ganneris. Jeigu aš teisingai suprantu, tai man tikriausiai reikėtų atsakyti į keletą tik tai klausimų, tai yra dėl pelno ir dėl kainodaros, dėl išlaidų. Na, konsultacijos su vartotojais parodė, kad dėja labai daugelio produktų jie pakankamai nesupranta. Ir todėl nepriklausomai nuo to, ar tai yra pelningumo rodiklis ar kažkas kita, pageidautina, kad jie būtų tie rodikliai išreikšti skaitmenimis, kad būtų aišku. Ir mes paprasčiausiai dabar bandome galvoti apie patį geriausią informacijos pateikimo variantą, kokia forma turėtų būti uh, pateikiami, pateikiama informacija. Dėl standartų tai tikriausiai jie atsakys kolega, nes čia mm, jos rytis. Dabar dėl investicijų tvarumo. Mes labai didžiai stebime, kas vyksta rinkoje ir nebejotinai jau dabar pagrindinėme dokumente gali būti pateikiama pagrindinę informaciją, bet reikės e, stebėti rinką, žiūrėti, kaip ji keičiasi. Bet kaip aš jau sakiau, mes tuo tarpu stebime rinkoje ir nebejotinai e, bus įtraukta peržiūros nuostata, kad mes galėtume pasikeitų sąlygoms rinkoje atitinkamai pakeisti re informacinius reikalavimus. Ačiū. O toliau esmos e, jungtinio komiteto pirmininkas. Ačiū. Pirmiausia, gal aš sureaguosiu į kai kurios pasakymus ir manau, kad pora dalykų labai aišku. Pagrindinis tas informacinis dokumentas turi būti skirtas informacijai pateikti, o ne produktui parduotojai. Mes visi gerai žinome, kad dabartiniu metu investuotojai susiduria su padidinta rizika vien dėl to, kad jie nelabai gerai supranta, kokį produktą perka. Todėl informacija, kuri teikiama investuotojui, turi būti pakankamai e, gera, kad jis galėtų priimti informuotą sprendimą. Ar mes atsižvelgėme į daugelį dalykų? Matot, sunkumas tas šioje srityje pateikti paprastai informaciją, kad jį būtų suprantama. Kita vertus, mes turime suprasti ir kitą dalyką. Kuo daugiau mes tą informaciją trumpiname ir bandome ją sumuoti, tuo didesnė tikimybė, kad kažkokie svarbus duomenys nebus pateikiami, nes yra kreditavimo riziką, rinkos riziką, investicijų riziką ir taip toliau. Aišku, turint visą šią informaciją, jūs ko gero produkto patikimumą vertinsite ir kitaip. Lygiai tą patį beje galima pasakyti apie išlaidas. Jeigu kalbame apie biometrinės išlaidas, biometriją išlaidų, tai tada reikia pagalvoti, kokias išlaidas atskirti, kurios yra stabilios, kurios ne. Nes jeigu norima, kad būtų pateikiamas vienas kažkoks išlaidų Um, skaičius. Tai reikia galvoti, kokias išlaidas įtraukti, nes yra tokių išlaidų, kurias sunku numatyti. Kita vertus, biometrinės išlaidos ne visada atspindi su investicija susijusias išlaidas. Taigi yra savi pliusai ir minusai ir vienu ir kitų atveju. Bet svarbiausias dalykas, kad būtų pateikta svarbiausia investuotojų informaciją. Dėl procedūrų mes paskelbsime techninių standartų projektus, bent jau ketiname juos skelbti lapkritį prieš juos galutinai sutvarkant iki kitų metų kovo. Dabar dėl um, apriepties, dėl taikymos ryties šiuo atveju kyla ir ly, e, teisinis klausimas, ar išvestinės finansinės priemonės įtraukti ar neįtraukti į taikymo sritį. Bet mes turiu pasakyti, nebaigėme savo vidinių diskusijų, bent jau dėl išvestinių finansinių priemonių. Dėl tvarumo. Aišku, tvarumas yra vienas iš rodiklių. Ir informacija turės būti teikiama apie veiklos tvarumą, nes tai, tai svarbu perkant investicinį produktą. Bet dar turime uh, savo tarnybų viduje suderinti nuomonės ir pagalvoti, kaip įvertinti, ar uh, veiklos patikimumo teiginys yra iš tiesų teisingas. Veiklos tvarumo teiginys yra teisingas. Dėl TCR ir pelningumo rodiklio. Na, atrodo, kad pelno mažinimas, pajamų mažinimas yra vienas iš svarbesnių dalykų, nes tokiu būdu įmanoma įvertinti produkto gyvavimo laiko kainą ir jo duodamą a, pelningumo gražą. Taigi tiek galėčiau atsakyti į šį klausimą. Ačiū. Ne, labai atsiprašau sako pirmininkas. Jūs dar norite pasakyti. Taip, jūs atsakėte, taip, pirmininkė, jūs atsakėte į daugelį klausimų. Mes galėtume, aišku, pratesti dar kai kurios dalykus, bet vienas dalykas yra ypač svarbus. Visai nenostabu, kad dėl trijų puslapių dokumento yra rengiamas kelių šimtų puslapių kitas dokumentas. Gal nieko naujo čia, nes sritis plati, bet ką aš norėjau pasakyti, informacija bu, turi būti tokia, kad būtų įmanoma palyginti skirtingų pardavėjų investicinius produktus. O tai reiškia, kad reikia surasti auksinio vidurį, reikia surasti tą aukso vidurį. Dar, kuo daugiau informacijos pateikiama apie produktą, tuo e, geresnį sprendimą tikėtina priims investuotojas. Todėl, kaip suderinti šios du aspektus, vis dar nesakytas klausimas. Mes e, bendraja patirtimi vadovaujamės, kad kuo geriau reguliuojamas informacijos pateikimas, tuo geriau visiems. Nes visada pristatant produktą arba teikiant informaciją apie finansinį investicinį produktą, svarbiausia žinoti ne tik tai jo puikiasias savybės, bet taip pat ir koks galėtų būti neigiamas to produkto įsigijimo rezultatas. Na, kolegos atrodo daugiau nieko nenori pratesi, tai aš suprantu, kolegos daug ką pasakė, todėl aš manau, kad uh, reguliavimo techniniai standartai turėtų visi kitų metų kovo 21 pasirodyti, kadangi niekas daugiau nenori pasisakyti, tai ačiū visiems šiandieną, o rytoj darbą pradėsime 9 valandą ir pirmiausiai analizuosime įstaigų atsakingų už profesinių pensijų skirimą veiklą ir priežiūrą. Tai yra naujos redakcijos dokumentas, o šiandien gero vakaro visiems.